After it is so crowded, we can start. Also, wir kommen jetzt zur Vorstellung des Sonderberichts des Rechnungshofs. Dabar turėtume aptarti Europos audito rūmų specialiąją ataskaitą tai Europos Sąjungos remiamų viešojo miesto transporto projektų veiksmingumą. parengę pranešimą mes konstatavome, kad situacija yra sudėtinga, kad mes turime per mažai lėšų, jeigu lėšų turime, tai jas investuojame neteisingai ir todėl sutarėme, kad reikia keisti situaciją ir oro transporte geležinkelio transporto situacija nekokia, todėl mes dabar pagalvojame apie tai, kaip atrodo miesto transporto projektų veiksmingumas. Taigi suteikiu žodį. Thank you, Mr. Chair, honorable members. Pane Ivanova, aš kaip buvusi parlamento narė džiaugiuosi galėdamas sugrįžti dar kartą į jūsų komitetą ir pakalbėti apie ES remiamų viešojo miesto transporto projektų veiksmingumą. Malonu apie tai kalbėti transporto ir turizmo komitete, tačiau iš karto įspėju, kad mūsų išvadas nėra tokios blogos kaip ankstesnėse ataskaitose. Kodėl mes pasirinkome būtent šią temą? Audito rūmai pasirinko šitą temą, kadangi miesto teritorijose didėja gyventojų, kadangi komisija pateikė duomenys, kurie rodo, kad transporto spūstys kiekvienais metais mums kainuoja 80 milijardų eurų nuostolių. Be to, šioje transporto srityje 23 procentai teršalų pagaminami, taip pat auga ir mm, triukšmo tarša. 2000-2010 metais ES investavo 10,7 milijardų eurų į miesto transportą iš regionų vystimo fondo ir sanglaudos fondų. Taigi buvo išplėsti tos transporto jungtis, buvo statomi metro ir taip toliau. Ir dėl tos priežasties mes pamanėme, kad šitas pranešimas turėtų remtis konkrečia veiks, veikla, konkrečiais rezultatais ir, žinoma, mes norėjome įvertinti vertinti šių projektų veiksmingumą. Kreipėme dėmesį į tris svarbiausius klausimus. Ar projektai buvo įgyveninti taip, kaip planuota, ir ar paslaugos buvo pritaikytos prie e, poreikio ir kaip tie planai buvo įgyvendinti. Mes pasirinkome Ispaniją, Prancūziją, Italiją, Lenkiją ir Portugaliją, penkias valstybės, kurios visos kartu gavo 50 procentų visos finansavimo sumos laikotarpiu nuo 2000 iki 2013 metų. Šitie projektai buvo finansuojami iš mm, regioninės plėtros arba sanglaudų fondo lėšų 13 metams ir pranešimo antrajame priede yra nurodyta konkretesnė informacija apie e, naudotas sumas. Kokios išvados? Visi patikrinti projektai buvo tinkamai įgyvendinti atsižvelgiant į projekto aprašus, buvo šiek tiek vėluojama, pavyzdžiui, metro statyba e, Portugalijoje užtruko tris metus ilgiau negu numatyta, kadangi reikėjo įforminti žemės dokumentu tus, ir tai užtruko e, trijų projektų atveju, pavyzdžiui, statant e, metro atšaką Lenkijoje 47 milijonais eurų prireikė papildomos sumos. Be to, įvertinant visus projektus, konstatavome, kad jie atitiko e, vartotojų lūkesčius, pavyzdžiui, Portugalijoje metro naudotojo o, o, finansavimas buvo susijęs su teikiamų paslaugų priimtinumu. Du trečdaliai projektų lėšų nebuvo visiškai išnaudota. Jeigu pažvelgtumėte į dokumento 18 puslapį, tai konstatuotumėte, kad daugeliu atveju buvo skirtumų tarp projekto uh, E, projekto ir tos įgyvendinimo e, medžiagos. Reikėjo atsižvelgti ekonominius, ne socialinę, aplanką sauginę naudą. Reikėjo šių projektų gyvenimo metu konstatuoti, kad mažinamos spūstys, bet to tie projektai, kurie nepasiteisino, iš anksto buvo atmesti E, atrankos laikotarpyje. Šiuose išvadose mes pateikėme ir konkrečių rekomendacijų. Komisija, finansuodama šiuos projektus, įvertino juos kaip didžiausius ir dėl tos priežasties leido juos įgyvendinti. Pirmiausia, mes pateikėme rekomendacijas komisijai. Mes manome, kad komisija turėtų reikalautų, kad vadybos priemonės visuomet būtų matytos e, e, vyk, vykdant projektų įgyvendimo kontrolę ir taip pat stebint, kaip projekto įgyvendimo e, etape yra vykdomi visi procesai. Taip pat komisija visada reikalauti turi potencialių tam tikros transporto šakos arba atšakos vartotojų skaičių procentą ir taip pat turėtų leisti pasirinkti galimybę vartotojui vieną arba kitą transporto rūšį. Ypač kalbant apie miesto transportą, tai jisai turi būti matomas bendrame transporto paslaugų kontekste. Valstybių narių atitinkamos institucijos taip pat turi užtikrinti, kad būtų teisingai valdomi ES finansuojami projektai. Labai svarbu atrinkti pačius veiksmingiausius miesto transporto e, projektus ir mes manome, kad mūsų išvados bus naudingos komitetui, parlamentui, biudžeto komiteto nariams. Ir žinoma, aš laukiu įdomios diskusijos ir galbūt mes padėsime jums apsispręsti priimant sprendimą. Dėkoju, visą tai skambėjo daug gražiau negu ta situacija su regioniniais oro uostais. Um, um. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš visuomet labai džiaugiuosi, mes visi labai džiaugiamės galėdami matyti savo buvusią kolegę. Malonu jūs vėl matyti parlamente. Manau, kad e, iš tikrųjų tai teikia vilties, matant, kad iš parlamento galima pereiti dirbti į auditorumus. Keletas pastebėjimų. Su pirma, pasakyčiau, kad e, demokratinėje sistemoje visuomet labai naudinga parlament e, diskutuoti su audito rūmais. Mes visuomet dirbame konstruktyviai. Aišku, kai kada iškildavo tam tikrą galbūt priešiškumą, bet e, aš šį kartą labai pagarbiai galiu pasakyti, kad ataskaita yra vis dėlto pakankamai negatyvi. Trijose lentelėse kalbama apie laiką, apie lėšas, apie keleivius. Yra sakoma, kad Portugalijoje 87 procentai metro vartotojų yra nepatenkinti aš atkreipiau į tai dėmesį, bet manau, kad visų pirma turime mokytis iš šitų dalykų. Todėl turiu klausimą e, e audito rūmams, ar jūs tikrai rengėte tą ataskaitą remdamas į teigiamą dvasę, ar visos tos problemos yra tokios rimtos? Ačiū, Vin van der Kamp. Mums dar reiks palaukti atsakymą. Dabar kolegai taip pat steikiu žodį. Ačiū už šį, šią ataskaitą. Šiandien prieš piet mes išgirdome iš Europos aplinkos agentūros atstovo e, idėjas apie įvairias priemonės, kurių galima būtų imtis. Ir aš manau, kad mes negalime daryti išimčių miesto transportui, nes čia, mano nuomonė, Europos Sąjungoje vis dar yra šioks toks atsilikimas teisė kuros požiūrių. Tai yra teisės aktų, kurie galėtų padėti ieškoti kažkokiu tai bendrų veiksmų. Aš žinau, kad kai kurios valstybės narės E, taryboje tam priešinasi, nes e, miesto transportas yra susijęs iš dalies ir su subsidiarumo principu, tačiau manau, kad remianti šią ataskaitą e, turėtume pamastyti draugę su komisija, kiek galėtume prisidėti savo teisėkuros pastangomis, nes kuo teisingiau yra paskirstomos lėšos e, ir kalbant apie miesto transportą, tuo geriau e, išspręsime visas su transporto sektoriumi susijusias problemas. Daugiau aš klausimų neturiu, bet manau, kad e, būtent teisė, kurios požiūrį mes dar turime daug ką nuveikti. Ačiū dabar Gezinė. Ačiū ir iš mano pusės su šią ataskaitą. Aš taip pat džiaugiuosi matydama buvusią mūsų kolegę. Nes e, tai reiškia, kad jie žino, kaip čia viskas vyksta, o kalbant apie miesto, mobilumą miestuose, aš turiu pastabą, nemanau, kad mums reikia labai griežtų ir detalių teisės aktų, tačiau mums reikia nustatyti teisinę sistemą, kurioje, kuria aiškiai apibrieštų, kas yra tas e, mobilumas miestuose ir kaip turėtų būti, kad turėtų būti daroma e, siekiant tausoti aplinką ir panašiai. Tai aš manau, kad E, tie, e, tos valstybėse narėse tos teisėkuros e, sistemos gali būti organizuojamos, struktūruojamos skirtingai ir, pavyzdžiui, finansavimo galbūt taisyklės gali būti skirtingos, tačiau visi mes sutarėme, kad mobilumas mieste galėtų būti tvaresnis, kadangi miestuose yra puikių pavyzdžių, kaip galima sieti įvairius transporto infrastruktūros elementus, kaip, pavyzdžiui, Londone olimpinių žaidinių metu arba Hamburgė e, žinau, kad yra labai gera e, bilietų pardavimo sistema ir panašiai. Tad galbūt jūs turite ir kažkokių tai e, bendrų duomenų apie tai, kurie miestai yra puikus pavyzdys šioje srityje. Žinau, kad yra tokių miestų, pavyzdžiui, Švedijoje, kurie yra netgi gavę apdovanojimus už savo aplinkos tausojimą ir panašiai. Ir žinoma, nereikėtų tuo pat metu užmiršti ir žmonių poreikių, tai yra žmonių, kurie nori pasiekti savo darbo vietas ar atitinkamai naudotis transportu, e, kad galėtų e, pasiekti kažkokias pramogų vietas. Taigi, man kyla klausimas, ar jūs turite kažkokių e, gražių pavyzdžių, iš kurių būtų galima pasimokyti. Ir kitas dalykas, žinoma, reikia išsameu pasvarstyti, ar nevertėtų um, labiau propaguoti ar organizuoti kažkokias e, reklaminės kampanijas, e, pademonstruojant įvairiausius konkrečius aplinką tausojančius e, pavyzdžius, transporto pavyzdžius, kurie, pavyzdžiui, būtų ne tik tai tokie, bet dar ir skatintų turizmą. Tai ir tokiu būdu galima būtų kažkiek galbūt e, naštos nuimti nuo tradicinių transporto priemonių, taigi apie tai reikėtų pamastyti ir, pavyzdžiui, traukiant ir tokį elementą kaip e, elektravaromi automobiliai, tačiau, kaip jau šį rytą sakiau, man kyla klausimų dėl e, tokių automobilių pakrovimo galimybių, kadangi yra labai svarbus tas elektros šaltinių klausimas nes ne visose miestuose šviečia kaitri saulė. Ir e, turbūt vienintelis e, toks elektros šaltinis negali būti vien tik tai saulės baterijos, reikia iškoti kitų variantų. Taigi, e, e, apmašius tuos dalykus, galima būtų galbūt net pagalvoti apie kažkokią pagrindų direktyvą. Pone Madėlį. Merci, monsieur le, le président. Dėkuoju, pane pirmininkė kaip e, pranešėja dėl judumo miestuose Europoje. Aš e, manau, kad e, miestų judumas yra 21 amžiaus iššūkis. Todėl, kad 70 procentų mūsų piliečių gyvena miestuose, o miestai šiandien yra tos vietos, kur yra daugiausiai galimybių tiek užimtumo, tiek kultūrinės veiklos e, požiūrių, tiek ir, tiek, tiek ir judumo požiūrių. Ir e, tuo pačiu, aišku, vis daugiau susirūpinimo kyla ir dėl aplinkosaugos aspektų, ir taip pat dėl klimato kaitos vis daugiau nerimo, todėl kad e, mes suprantame, kad kova su klimato kaita vyks taip pat ir miestų lygmenių didelė dalimi. Todėl aš e, norėčiau paklausti štai ko. Ar e, jūs manote, kad e, projektų gyvendinimo srityje yra pakankamai skaudrumo? Toliau, kokiu yra pokyčių dėl infrastruktūrų finansavimo, dėl dviračių takelių, statybos finansavimo, dėl, dėl judumo užtikrinimo, dėl įgyvendinimo šitų dalykų. Aš manau, kad e, mes nepakankamai kalbame dabar apie tą vadinamą švelnąjį, švelnąjį judumą. Nepakankamai diskutuojame šito klausimu. Norėčiau jūsų paklausti, kokia yra tinkamo valdymo miestuose e, instrumentai, priemonės ir ką reikėtų padaryti, kad užbėgtume už akių problemams. Visi šiandien kalba apie subsidiarumą. Aš paminėsiu konkretų e, atvejį, juk reikės iš naujo apgalvoti, kaip planuoti kovą su taršos, taršos e, pikais. Pavyzdžiui, dizelino dalelėmis, juk reikės, kad šitie klausimai būtų sprendžiami Europos lygmenių, todėl kad e, judumo klausimai susiję ir su klimato atšilimu, ir su infrastruktūrų statyba, ir jų poveikiu aplinkai, ir su tuo, kokio tipo investicijos turės būti daromas į tas rytis, ir ko, kaip reikės keistis kultūriniu požiūriu, sprendžiant tas problemas. Dėkuoju, Bruno Golniš. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, pateiksiu tokį galbūt truputį neįprastą klausimą susijusi su e, audito e, rūmo ataskaita. Mano požiūris bus kitoks negu kolegos. Skaitydamas e, ataskaitą, aš e, pagalvojau, ar iš tikrųjų mūsų kompetencijos klausimas yra miestų transportas, turint omenyje vietinių valdžios struktūrų kompetenciją šiame sektoriuje. Ponas Ertug, ponė Ertug, ponas Ertug paminėjo subsidiarumo principą. E, Ir čia kyla klausimas, kas liks valstybių kompetencijai. Mūsų komitetas užsima didelio masto transporto infrastruktūromis, tai yra jungtimis tarp Europos e, valstybių. Aš e, manau, kad visiškai normalu teisėta, kad mes spręstume e, greitųjų traukinių, e, keleivinių ar e, krovinių pervežimo traukinių e, klausimus tarp įvairių Europos dalių, vakarų, rytų. Nors aš, aišku, neigiamai šiek tiek žiūriu tarp e, tunelį, e, e, žiūriu į tunelį Alpėse tarp Turino ir Milano. Taip pat aš manau, kad visiškai teisėta normalu būtų nagrinėti tarptautinių oro uostų klausimus, todėl kad per tos oro uostus vyksta tranzitas ir e, įvairios jungtis ES viduje bei, bei tranzitiniais skrydžiais, jungiantis trečiasias valstybės su jomis. Tačiau finansuojant keletą kilometrų tramvajaus linijos ar metro Havre, Valencien mieste, Kraku, Krokovoje, net jeigu tar kita valstybė to pasinaudoja, aš nemanau, kad tokie projektai turėtų būti ES E, kompetencijos klausimas. Aš manau, kad tai turėtų būti vietinių valdžios struktūrų klausimas. Vietinės valdžios struktūros turi pakankamai lėšų tokiems projektams įgyventinti ir jos gali geriausiai spręsti apie tai, e, kas turi būti daroma ir kaip, todėl kad jos geriausiai išmano tos dalykus, kur ir, ir, ir kokių e, reikia transporto priemonių, metro ar kitų, nes tai vietinių valdžios struktūrų pavyzdžiui, Prancūzijoje, departamentų ar, ar savivaldybių e, kompetencijos dalykas. ES nebūtinai turi kištis į e, visas ekonomikos, politikos, e, socialinės sritis, jau nekalbant apie seksualinį gyvenimą, kultūrą ir taip toliau. 500 europiečių 500 milijonų europiečių gyvenimas neturi būti taip reglamentuojamas iš viršaus, kiekvienas jo aspektas. Um, dėl uh, demokratų pranešėja, dėl judumo projektų, aš norėčiau pasakyti, kad miestų transportas yra pakankamai didelis iššūkis mūsų šimtmetyje, turint omenyje miestų kaitą, ekonominius pokyčius ir norą išsaugoti žalę aplinką, mes turime nueiti ilgą kelią. Ir keli aspektai rodo, kiek toli mes dar turime nueiti. Pavyzdžiui, reikėtų sutelkti dėmesį į Reikia galvoti apie tų e, transporto, viešojo transporto struktūrių panaudojimą. Tačiau aš vis dėlto norėčiau pritarti komisijai dėl to, kad įgyveninant didelius infrastruktūros projektus ne visada galima numatyti, kuo pavirs tie projektai, kadangi reikia atsižvelgti į saugumo, socialinės įtraukties aspektus, aspektus ir jie nesispindi šioje ataskaitoje. Puikiai suprantu, kad ji yra ribotos apimties, bet vis dėlto tų aspektų nereikėtų pamiršti norėčiau paminėti ir kitą aspektą. Pavyzdžiui, kodėl buvo pasirinktos tie projektai būtent minėtose penkiose valstybėse, pavyzdžiui, šeštame ir septintame puslapyje yra sakoma, kad jungtinėje karalystėje buvo finansuota daugiau projektų negu kitose valstybėse. Tai reikštų, kad sanglaudos kontekste Anglijai, Junktinė karalystė teikiamas ypatingai didelis dėmesys, tačiau kitas, e, e, kita vertus neaišku, kodėl Junktinė karalystė neatsispindi tarp tų penkių valstybių dėl tų transporto atšakų, jungčių manyčiau, kad dar ne viskas pataryta, kad transporto jungtis būtų susijėtos ir kad būtų pasiektas tas bendras globalus e, tikslas, o lėšų įsisavinimas. E, prieš keletą mėnesių buvo parengta kita ataskaita ir dabar turėtume ko gero konstatuoti, kad tas lėšų įsisavinimo klausimas nėra toksai svarbiausias. Reikėtų galvoti apskritai į tai, ar įgyvendas projektas ar ne. Ja, vielen Dank. Äh, ich hätte kurze Frage zu. Kollege Bach. Norėčiau pakalbėti ir paklausti apie viešąjį tra transportą, apie tiesioginės sutartis ir apie viešuosius pirkimus. Ar jūs apskritai domėjotės šiais klausimais ir jeigu taip, tai norėčiau paklausti, ar tas procedūros pasirinkimas lemia kaip nors projektų sėkmę. Pavyzdžiui, viešajame transportėje už, užtil, už, užtikrinama komfortą ir taip toliau. Aš pagal ketvirtą geležinkelių plėtros paketą. Vertindamas dabartinę situaciją, manyčiau, kad tiesioginė užsakymai arba tiesioginės sutartys gali būti taikomos plačiau ir padėti įgyveninti tikslus. Todėl norėčiau paklausti jūsų vertinimo, ar jūs kaip nors bandėte palyginti situaciją viešųjų pirkimų ir tiesioginių sutarčių pasirašymo atveju. Golniš. Herr Golniš. Wenn irgend... Pone Golniš, jeigu koks nors miestas nenori pinigų, tuomet Europos Sąjunga čia nieko ir ne, nedarys. Tačiau negali būti taip, kad tie miestai pasiima Europos pinigus, tačiau nenori, kad Europa kištusi į jų reikalus. Tad mes norime, kad komisija rūpintusi e, mobilumo mieste klausimais vien dėl to, kad e, jeigu to nedary, nedarysime, paliksime tos klausimus spręsti vien miestams, nepasieksime klimato kaitos tikslų. Taigi negalime jais nesirūpinti. Ir 70 procentų e, teršalų tenka būtent miesto transportui. Ir dėl to be E, to tai, miesto mobilumo, mieste klausimų sprendimo mes nepasieksime tų su klimato kaita susijusių tikslų. Berlynas, mano gimtasis miestas, padarė štai ką. Dešimtį metų Berlynas teigia, kad ES neskiria pinigų viešie, viešiesiems, e, viešajam transportui, miesto transportui, e, tik tai gatvių statybai, tiesimui. Ir tai, to, bu, tai buvo visiškai nahališkas e, e, melas, įžulus melas. Ir e, aš sužinojau, kad tai visiškai netiesa. Tačiau miesto valdžia dešimtį metų melavusi ir neėmusi pinigų iš ES, oficialiai jų neėmusi, padarė miestui didelę žalą. Aš jums galiu paminėti apie 20 miestų ir šimtus projektų, kur, kuriuose E, yra e, rūpinamasi tais e, mobilumo mieste klausimais kartu, derinant juos su klimato kaitos tikslais. Taigi mums reikia žinoti, ko norime, kai, kai skirp, skir, kalbame apie paramą miestams. Portugalijos metro linija. Aš žinau, kaip, kaip puikiai pažįstu šį miestą ir tikrai tos gatvės ten yra labai siauros ir metro E, tai, e, linijos turi dalintis su e, tais, metro linijos yra svarbios, kadangi tokiais atvejais jos yra reikalingos. Tačiau finansavimas yra įvairiose valstybėse narėse skirtingas. Pavyzdžiui, Vokietijoje federalinė valdžia ne, e, neremia tokių projektų, kurie yra akivaizdžiai naudingi. Tai taigi jais turi rūpintis, jų finansavimu turi rūpintis tik tai vietos valdžia, savivaldybės ir tai dažnai nebūna įmanoma. E, kolega minėjo 80 procentų žmonių, kurie nepatenkinti e, tam tikrais transporto, tam tikromis transporto rušimis ir jų veikimu Aš žinau, kad Berlyne galbūt tokie skaičiai ir panašus, kai kalbame apie Berlyno oro uostą, tačiau ne visur situacija yra tokia. Dėl geležinkelio. Iš e, Bre, nuo Bre, Vroclavo iki sienos, iki pasienio, e, iki Lenkijos pasienio ir Vokietijos buvo e, projektas įgyvendinamas pagal Europos, su ES lėšomis. Ir vienas analogiš, kitas analogiškas projektas buvo įgyvendinamas, e, tačiau jis nebaigtas įgyvendinti, e, kadangi buvo nutrauktas ES lėšų skirimas. Man būtų įdomu, kaip tas bendro finansavimo mechanizmas toliau veikia ir kaip jisai, kokiais, kokiais, pro, kokiamis proporcijomis yra e, tas finansavimas priskiriamas vienai ir kitai pusiai. 87 procentai Portugalijos Lisabonos gyventojų e, Aštuoniasdešimt septyni procentai yra ta e, suma, bendro finansavimo suma, kuri yra, kuri yra skiriama pagal bendro finansavimo mechanizmą, e, kalbant apie Lisabonos metro linijos projektą. Ir E, lyginant Ispanijos ir Italijos atitinkamus metro e, projektus, tos bendro finansavimo, bendro finansavimo lygiai tie yra gerokai mažesni ir jie skiriasi. Ir čia mes matome, kad kalbama ne, ne tiek apie veiksmingą transporto politiką, o daugiau apie lobistų ir e, tokius projektus įgyvendinančių statybininkų įmonių žaidimus. Nes e, Vokietijoje mes tokių e, nenaudingų ir absurdiškų pavyzdžių taip pat turėjome, kai e, pagal kažkokį projektą yra nutiesiamas kelias ar, ar kokia nors geležinkelio linija į, į niekur, jinai užsibaigė staiga kur nors pasienyje. Tad galiu Jums pasakyti, kad Vis dėlto, kai kalbame apie metro, apie metro ar pažeminės transporto priemonės, pažeminės linijas, jos yra tikrai efektingos, veiksmingos ir e, galima E, atsiprašau, tai e, metro linijų tiesimas dažnai yra visiškai neveiksmingas ir e, jis yra švaistomos lėšos, remiamasi kažkokiais statistiniais duomenimis, kurie nepateisina tokių lėšų naudojimo. Pavyzdžiui, finansuojamas projektas, kuomet yra paskaičiuojama, jog būsimuoju metro naudosis nedaugiau kaip 2 procentai miesto gyventojų. Taigi čia, yra tikrai, čia kyla tikrai daug klausimų. tiek pasakiau aš ir jeigu daugiau niekas nenori kalbėti, ne, vis dėlto ponas Gorniš dar nori pasisakyti. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai. Tie paskutiniai pavyzdžiai, kuriuos jūs paminėjote, kaip tik patvirtina tai, ką aš sakiau. Ir jūs e, puikiai iliustravote padėtį, paminėdamas metro Italijoje pavyzdį. Tai, e, tai kaip tik rodo, jog tas e, bendras finansavimas kartais kaip tik sukomplikuoja viską. Kita vertus, aš puikiai suprantu e, kovą su klimato e, kaita, nepaisant to, kad tas, tas kovojimas taip pat gali prisidėti prie, e, prie išmetalų patidinimo. Bet kita vertus, Europos Sąjunga užsima uh, miestų transporto klausimas visoje sąjungoje. Tai jau net nebe federacinė sistema. Ar jūs manote, kad e, Junktinėse valstijose Vašingtono vyriausybė užsijima visais klausimais susijusiais su e, miestų transportu Alabamoje, Džordžijos valstijoje ar kur nors kitur? Juk tai yra valstijų kompetencijos klausimas. O mes norime sukurti tokią centralizuotą sistemą kaip vieną valstybę, remdamėsi, aišku, galbūt teisėtą priežastimi klimato e, kaita, tačiau vis dėlto pati tendencija, man atrodo, pavojinga. E, Aš pats įsirašiau save į kalbėtojų sąrašą. Niekas negalėtų pasakyti, kad 87 e, procentai buvo pasiekti, nutiesiant uh, Elevated... Tramvajaus linija. Bostone, pavyzdžiui, į požemius buvo nuleistas e, tramvajus, kadangi e, kaštai buvo mažesni. Tačiau tuo metu, e, žinoma, buvo paaiškinta, kad gubernatorius tuo metu mieste buvo mums visiems žinomas Kennedy. Much, In... Ačiū. Labai malonu buvo klausytis jūsų diskusijos, kurią išprovokavo mūsų pranešimas. Pradėsiu nuo Vandekamp klausimo dėl to, ar mes bandėme vertinti kaip nors tuos projektus mes norėjome užtikrinti pusiausvyrą ir likti neutraliai, nenorėjome nei girti, nei peikti, tiesiog mes konstatavome tai, ką radome, o ko neradome, neieškojame, tiesiog norėjome išryškinti geros praktikos pavyzdžius, kuriuos paminėjo taip pat ir kiti kolegos. Žinoma, viskas priklauso nuo pačių politikų, sprendimų prieimėjų, mokytis ar nemokytis iš tos gerosios praktikos pavyzdžių. Ir Twix klausė, ar mes nevėluojame leisdami teisės aktus, ar dabartinė e, teisės aktai yra pakankami, ar nereikia naujų. Šito audito ataskaitos paskirtis buvo pateikti rekomendacijas komisijai, kad ji pasiūlytų konkrečius rodiklius, kaip įvertinti projekto sėkmę ir žinoma, kad tai padėtų komisijai apsispręsti, kaip įtraukti e, miesto transporto projektus, jų finansavimą į pagrįstą bendrą transporto politiką. Aš tiesiog galiu sakyti klausimus, remdamasi mano kaip audito rūmų atstovės įgaliojimais. Maistra klausė labai svarbaus dalyko. Ji kalbėjo apie tvarumą, kuris tiesiogiai susijęs su E, ištamesnių teisės aktų būtinumu. Žinoma, jeigu tikimės, kad komisija įsiklausys į mūsų rekomendacijas, e, išanalizuos mūsų pateiktus gerosios praktikos pavyzdžius ir tokius, pavyzdžiui, kaip reklamos e, pristatymo visuomeniai kampanijas. Valstybės narėse yra įvairiausių pavyzdžių, kuriuos būtų galima perimti ir e, perimti. Dėly. Iš tikrųjų, pritariu Jums, kad miesto transportas ir jo reikmių derinimas prie aplinkosauginių reikalavimų yra vienas iš didžiausių šio šimtmečio e, iššūkių, tačiau reikėtų nepamiršti, kad mes sutelkėme dėmesį tik tai į penkis pro projektus ir juos nagrinėdami tikrai nesusidūrėme su problemomis, gaudami informaciją, statistinius duomenis, tačiau reikėtų suprasti, kad tai nėra metinė ataskaita, kuri tiesiog bando iš, išaiškinti uh, trikdžius, kurie kliudo veiksmingai įgyvendinti projektus, e, užtikrinti finansavimą ir taip toliau. Kokių žingsnių mes ragintume imtis kitoje kadencijoje dėl tų projektų atrinkimo, dėl tiesioginių sutarčių ar dėl viešųjų pirkimų įgyvendinimo. Mes pateikėme gerosios praktikos pavyzdžių ir komisija turėtų pasirinkti pati. Kolega Golniš minėjau subsidiarumo principo taikymo svarbą bendruomenių lygių. Šitas auditas apsiribojo tik tai tuo, kad analizavo tik tuos projektus, kurie komisijos vertinimu buvo patys didžiausi projektai tai yra projektai, kuriems įgyvendinti buvo skirta daugiau negu 50 milijonų eurų, o mažesnės investicijos projektai jau yra įgyvendinami ir mm, audituojami nacionaliniu lygiu. Naujame programavimo laikotarpyje bus pokyčių įgyvendant didžiausius projektus, svarbiausius projektus. Valstybės narės gali pateikti šitų projektų paraiškas komisijai, patvirtinti. Ar e, nepriklausomai ekspertų struktūrai kurios e, pateiks tinkamas rekomendacijas ataskaitas. Galbūt komisija, komisijos atstovas patikslins komisijos planus dėl projektų įgyvendinimo praktikoje naujų programavimo laikotarpių. Pone Anys, taip pat kalbėjo, kad bus labai svarbu kurti miestus, kuriuose gera, patogu gyventi. Pritarime jūsų minčiai ir dar kartą norime pabrėžti, kad šitas auditas buvo atliekamas siekiant išsiaiškinti, kiek lėšų buvo įsisavinama, kaip kreipiamas dėmesys į triukšmo taršą, oro taršą ir kaip yra įtraukiami visuomenės sluoksniai. 50 procentų paskirtos iš mano minėtų šaltinių sumos tenka penkioms minėtoms valstybėms ir dėl tos priežasties mes jas atsirinkome, tačiau, žinoma, e, norėjome vadovautis ir geografiniu požiūriu ir kitais aspektais. Dėl tų priežasčių mes atsirinkome tas penkias valstybės, o Junktinė karalystė nepateko į tų didžiausių valstybių gavėjų sąrašą. Jūs kalbėjote apie lėšų įsisavinimo gebėjimus ir tų projektų naudą. Iš tikrųjų nesvarbu bet kokiamis priemonėmis įsisavinti lėšas, bet gautas skirtas lėšas tinkamai panaudoti. Todėl mes norėjome išsiaiškinti, kokiu rezultatu pasiekta, kokio poveikio projektų įgyvendinimas turėjo e, piliečių gyvenimui, paslaugoms ir taip toliau. Taigi mes atsižvelgėme į projektų veiksmumą. Viešieji pirkimai. Viešieji pirkimai nebuvo mūsų audito vienas iš tikslų, tačiau rengdami kitą specialią ataskaitą mes skirsime ypatingą dėmesį viešiesiems pirkimams. Būtent toje ataskaitoje mes ir pristatysime situaciją, kuri atspindės viešųjų pirkimų organizavimo aspektus. Atrodo, atsakiau į klausimą, kas ką tvirtina, didžiausius projektus tvirtina pati komisija, o dabar program, kitame programavimo laikotarpyje tvirtinti juos galės ir nepriklausoma e, ekspertų tarnyba. dėl konkrečių projektų gyvenimo Vokietijoje, e, Berlyne, turėtumėte tą klausimą adresuoti Vokietijos atstovams, o dėl apskritų audituojamų projektų ir jų e, vertės. Tai čia yra patikta informacija, kas patvirtino projektą, kokios buvo e, sąnaudos, kokie bendri kaštai Taigi yra informacija, kurią mes galime skelbti viešai ir daugiau negu tai yra pasakyta šitoje suvestinėje aš negaliu pasakyti. Tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimus, dėkuoju uždėmesi. Jūs neatsakėte į vieną klausimą dėl 87 procentų e, keleivių, kurie yra nepatenkinti, ar maždaug 80 procentų E, kurios, kur, kurios atitinka prognozes, kalbant apie Portugalijos e, pavyzdį. Aštuoniasdešimt septyni e, procentai to, tos linijos naudotojų yra patenkinti. Pirmininkas, mm, dar kartą pakartosiu, e, nes tu buvai išėjęs, man net neišėjai kavos, labai ačiū. Taigi 87 procentai yra e, nustatyti pagal prognozes ir būtent tas procentas ir buvo pasiektas, o kalbant apie Italijos metro e, projektą, tik tai 18 procentų. Aš, tik tai pora procentų buvo tas pasitenkinimo lygis. Taip pat e, dar nepaminėjau gerų pavyzdžių, ką paprastai stengiuosi daryti. 17 puslapyje mes juos pateikėme, penktoje e, lentelėje jūs matote du projektus, kurie, pagal kuriuos buvo pateikti visi duomenys ir kurie atitiko visus kriterijus. Ir mes tos pavyzdžius pateikėme kaip e, gerus pavyzdinius projektus. Pirmininkas Komisija atstovas taip pat čia stovi, sėdė, dėl to aš norėčiau jūsų paprašyti, jeigu ir vėl bus e, e, pradedamas rengti koks nors esminis projektas e, susijęs su metro linijų statybą. Tuomet labai įdėmiai reikia išanalizuoti visus duomenys ir pasižiūrėti, kokie yra realūs poreikiai, nes tai yra skandalinga, kai, ir, kai yra švaistomi pinigai tokių projektų įgyvendinimui, žinant, kad tie projektai yra nepateisinami, jie nepateisins vartotojų lūkesčių ir interesų. Taigi labai įdėmiai prašyčiau komisijos išanalizuoti kiekvieną būsimą projektą ir jo galimą naudą. Dėkoju už e, kolegės pateiktą pristatymą. Mes įsiminsime visą jūsų pateiktą informaciją, jinai mums yra įdomi. Norėčiau dar pasinaudoti progą ir e, paskelbti, kad turime ir kitą ataskaitą, kuri yra susijusi su jūsų kompetencijos e, sritimi, tai yra E, e, vidaus vandens keliais e, šiuo sektoriumi ir tai yra atitinka ir pono Golniš klausimus dėl Europos politikos koordinavimo, bendradarbiavimo tarp įvairių Europos miestų šioje srityje. Ir jeigu jums yra įdomu, aš mielai šį, šią ataskaitą taip pat galėčiau pristatyti. Vanderkam, ar galite pasakyti, kada ta ataskaita bus parengta? pirmininkas atrodo jinai jau yra, ji bus paskelbta oficialiai po keletos savaičių ir po to jau jūs nuspręskite, ar norite su jas susipažinti. Praneškite mums, kai jinai bus iki galo parengta. Gerai. Jeigu ten nėra nieko susijusio su Reino ir Maino ir Dunojaus kanalu, tuomet ten vargu ar bus kokiu nors prastų pavyzdžių. Baigiame šį darbo atvarkės punktą, tačiau yra dar vienas. Ir to mes tęsime. So, dann können wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. Dar vienas darbo tvarkės punktas, tai yra Kristofersono Bodevigo ir Seki grupės ataskaitos naujos Europos transporto infrastruktūros projektų finansinės priemonės pranešimo pristatymas. Rugsėjo 16-17 e, dienomis Milane, Italijos vyriausybė, e, pona Kristoferseną ir pona Bodevigą Veisekį paprašė parengti pranešimą, kuris nustatytų ir įvertintų TNT e, projektus. Ir e, praėjusią gruodį jisai buvo pristatytas transporto ministrų taryboje. Rezultatai yra įdomus ir e, turint omenyje. E, Europos strategijų, e, investi, strategijų, e, investicijų strategijos kontekste. Dėl e, vadinamas tai yra vadinamasis Junkerio planas. Taigi dėkoju, kad atvykote pas mus ir aš pirmiausia norėčiau steigti žodį ponui Kristofersinui. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip pirmininkas sakė, mane lydi ponas Bodevigas, e, man iš dešinės, tai yra iš kairės, o šalia jo sėdi profesorius Karlos Sečiai. E, mes e, drauge dirbome rengdami galutinį pranešimą, kurį parengti mūsų paprašė Milan, Milane transpa, Italijos transporto ministerija ir aš tikiuosi, kad galėsiu Jums pristatyti tą pranešimą galėsime jums pristatyti, pateikti tą pranešimą iki Latvijos pirmininkavimo laikotarpio pabaigos, tai turbūt birželio mėnesį. Ir dėl e, to, kad vyks ir plataus masto diskusija apie Junkerio paketą, mes e, darome viską, kad e, pabaigtume tuos darbus. Dabar norėtume pateikti, pristatyti tarpinę ataskaitą Ir teisingai buvo pasakyta, kad gruodžio mėnesį transporto ministrų taryboje jisai taip pat buvo pristatytas. Ir aš džiaugiuosi galėdamas tą padaryti ir čia. Mūsų darbas ties šio pranešimu, kaip sakė panas pirmininkas, buvo pradėtas e, po rugsėjo 14 e, metų rugsėjo 16-17 dienų Milane, kai buvo mūsų paprašyta E, to paprašė ponas Kalas ir taip pat taryba e, parengti atitinkamą pranešimą, e, kuriame būtų apie, įvertintos, įvertintos egzistuojančios finansinės schemos ir siūlomi nauji finans, finansiniai mechanizmai. Ir E, tai iš dalies buvo pasiūlyta ir pono Junkerio, ir į mūsų e, pasiūlymus e, atsižvelgia ir jiems simpatizuoja ir Europos parlamentas. Taigi mes dirbame remdamėsi solidžių pagrindų, tačiau norėčiau pirmiausia pakalbėti ir apie šios ataskaitos patį pobūdį. Tai yra ne komisijos konkrečiai pranešimas, mes bendradarbiaujame su komisijos E, tarnybomis, su Europos investicijų banku, tačiau tai yra mūsų trijų pranešimas ir e, mes, e, mūsų pamastymus ir nuomonės šiame dokumente jūs turite vertinti būtent kaip mūsų asmeninius pamastymus. Investicijų paketo kontekste E, vyko įvairios diskusijos apie tai, apie, e, apie kai kurios mūsų pranešimo e, elementus kalbės ir panas Bodvigas, ir panas Ečiai. Tačiau mes ypač daug diskutavome apie transeuropinius koridorius ir jų finansavimą ir e, egzistuojančias finansinės schemas ir naujų finansinių schemų būtinybę. Mes žinome, kad to e, reikia nes tokio pobūdžio investicijoms valstybės narės paprastai lėšų neturi, paprastai priešingai, jos e, kaip tik privalo ieškoti naujų kitų šaltinių, kitų finansavimo šaltinių ir vienas iš jų galėtų būti galimybė įtraukti privačius investuotojus ne vien tik tai um, įgyvendinti tos projektus, bet ir būti bend, įsijungti į tos projekto finansavimą ir prisijimti dalį rizikos. Žinoma, bendradarbiaujant su atitinkamomis e, ES institucijomis. Be šio darbo, kurį atliko iš esmės komisija ir Europos centrinis bankas, mes, mūsų grupė, e, mes jautėme būtinybę įvertinti dabartinius teisės aktus, teisinę bazę, kad užtikrintumėme, kad būtų e, suderinami e, tie, tie teisės aktų reikalavimai ir investuotojų galimybės e, vykdyti šią savo investavimo veiklą tose teisėkuros rėmuose. Iš tiesų reikia pasakyti, kad yra nemažai skeptiškai vertinančių Junkerio planą žmonių, tačiau mes matome, kad pastarojų metų yra ir vis daugiau e, teigiamai šį planą vertinančių, e, tačiau reikia e, įvairiausių patobulinimų ir patob, tam tikrų naujų pasiūlymų ir Europos institucijos, tiek Europos parlamentas, tiek ir taryba turėtų e, rimtai atsižvelgti į komisijos pasiūlymą ir stengtis jį e, įgyvendinti kiek įmanoma veiksmingiau. Mes tikimės čia sėkmės istorijos. Į tokius dalykus mes išdėstame ir savo šitame tarpinėme, tarpinėme pranešime. Transporto infrastruktūros investicijų teigiamas, teigiamas poveikis e, ateityje bus e, e, vėliau pristatytas pono Bodevigo, tačiau visi žinote, kaip svarbu ūkio augimui skatinti, darbo vietoms kurti, gyvendinant nuoseklę investicijų strategiją. kadangi pastarosius penkerius šešerius metus ES tų investicijų nebuvo pakankamai. Tos investicijos turėtų prisidėti ne vien tik tai infrastruktūros plėtojimo, nes be abejo vis dar yra spragų, vis dar yra tam tikrų infrastruktūros objektų, kuriuos būtina sukurti, tačiau e, svarbu yra ir tos, tomis investicijomis panaudo, pasinaudoti, siekiant e, tinkamai, veiksmingai eksploatuoti ir išsaugoti jau egzistuojančias infrastruktūros, e, egzistuojančius infrastruktūros objektus. Pažvelgus į e, tų infrastruktūros objektų ir jų tinklų kokybę, Mes matome, jog labai dažnai e, reikia e, ne, daugelį objektų e, atnaujinti, modernizuoti. Aš aišku, ne, nenoriu čia minėti e, Vokietijos greitkelių ar, ar, ar, ar panašių infrastruktūros objektų, kurie yra puikios kokybės, tačiau mes žinome, kad investicijos visada yra būtinos siekiant išsaugoti tą kokybę žinoma, pasinaudojant ir naujomis technologijomis, skatinant e, švaraus aplinką tausojančio transporto e, naudojimą ir plėtojimą ir panašiai. E, šiame pranešime yra pateikiami projektų pavyzdžiai, tai yra tam tikri projektai, kurie galėtų pasinaudoti tomis investicijų schemomis, prasmingai pasinaudoti reikia sukurti nuseklę investicijų sistemą, kurie būtų naudinga investuotojams. Tačiau čia, šioje srityje vis dar egzistuoja kliūčių, kurios neleidžia pasinaudoti investuotojams, e, pasinaudoti progą investuoti į vieną ar kitą e, infrastruktūros projektą. Ir mes savo pranešime analizuojame, kas padėtų tokias kliūtis pašalinti. Vis dėlto aš esu optimistas, kadangi yra akivaizdi sąsaja tarp finansinių poreikių ir investicijų, infrastruktūros plėtojimo poreikių ir e, institucinių investuotojų interesų ir, ir rodomo noro investuoti. Uh, Ir tokių investuotojų veikla puikiai atitinka visas nustatytas investavimo taisyklės ir laikomas investavimo e, mechanizmų, tačiau vis dėlto, kaip jau sakiau, yra tam tikrų kliūčių ir kai kurias aš jas norėčiau, kai kurias norėčiau paminėti. Vis dar trūksta aiškiai matomų e, vis dar yra projektų, kurie nėra iki galo įgyvendinti, jie nėra parengti pakankamai e, e, veiksmingai ir nėra, dėl to yra kliūčių juos įgyvendinti tinkamai. Ir mums taip pat reikėtų neužmiršti ir kryžminio subsidijavimo, e, pavyzdžiui, plėtojant geležinkelio ar greitkelių infrastruktūros projektus ir reikia išsiaiškinti, kiek tai yra įmanoma. Ir taip pat reikia paminėti ir diskriminacinį valstybės paramą, kuri dažnai sudaro kliūtis e, investuoti į e, daugiau naudos e, potencialiai teikiančius infrastruktūros projektus. Ir čia, aišku, kliūtis sudaro ir valstybės parama reglamentuojantis nacionaliniai įstatymai. E, taip pat e, investicijos e, pasitelkiant privačias ir, valsty, ir viešasias partnerystės yra, susiduria su įvairiomis kliūtimis. Ir taip pat įdomus ir svarbus dalykas yra ir tokių investicinių projektų atitiktis augimo ir stabilumo paktui. Vis dar trūksta e, paskatų kai kuriems instituciniams investuotojams ir dažnai e, e, jų investavimo, investavimui skirtas turtas yra vertinamas pagal, pagal reglamentą mokumas 2, vertinamas kaip rizikingas ir tai neleidžia atlikti tos investicinės veiklos. Vis dėlto mes norime įvertinti, ar būtų galima kai ką patobulinti, e, pavyzdžiui, peržiūrint viešųjų pirkimų taisyklės, ar jos yra pakankamai skaidrios, ar e, lėšų paskirstimo e, kriterijai yra pakankamai veiksmingi, ar yra gerai, gerai nustatytos tinkamos ir geros atrankos taisyklės ir ar e, poveikio vertinimo procedūra yra pakankamai veiksminga. Negaliu nieko per daug konkrečiai šiuo klausimu pasakyti, tačiau mes žinome, kad užtrunka daug laiko atlikti poveikio vertinimą kartais metus, net smulkiams projektams kartais e, toks e, vertinimas gali būti tikrai brangus ir mes norime pamastyti, kaip visą tai būtų galima pagerinti. E, Mes turime ir e, statybos leidimų gavimo procedūras, ar jos, turime pasiaiškinti, ar jos yra e, veiksmingos, yra, e, kaip jos prisideda prie projektų gyvendinimo gerinimo, tobulinimo. Taip pat, aišku, ir taisyklės susijusios su privačiom ir viešosiomis partnerystėmis ir paskatos joms rastis ir kaip būtų galima paskirstyti tenkančią riziką. Ir tai yra nemažai įdomių dalykų, kuriuos dar reikia panalizuoti, kai kuriuos dalykus e, detaliau e, pristatys mano kolegos. Aš pradžioje sakiau, kad džiaugiausi galėdamas ateiti čia, kadangi e, mes neturime galimybių tarpininkauti tarp valstybių narių, tarp atskirų tarnybų ir e, vis dėlto mes galime nustatyti, kokios yra problemos ir kokie yra šansai, galimybės, tačiau politinius sprendimus visam tam pasiekti e, priima institucijos ir labai svarbu, kad Europos parlamentas prisimtų ir savo atsakomybę ir pasakytų tarybai ir komisijai, kad Dabar jau reikia imtis pokyčių. E, Junkerio e, investicijų paketas sukūrė tikrai puikią, e, labai teigiamą, optimistišką aplinką. Ir aš manau, kad mes trise, mes matome parlamentą kaip labai svarbę instituciją šio požiūriu. E, kai pabaigsime savo e, darbus ties šiuo pranešimu, mes jums jį pristatysime ir pažiūrėsime, kaipgi komisija ir tarybai pavyks e, pati, pat, atitinkamai pakeisti, pat, padaryti tam tikrų pokyčių ir patobulinimų visoje sistemoje. Ir dabar perduosiu žodį savo kolegoms. Dėkuoju dabar Kurt Bodevich. Ačiū, pirmininkė. Prieš pradėdamas savo kalbą. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad kai mūsų paprašė parašyti pirmą dokumentą, dar prieš paskiriant Junkerį ir prieš jam paskelbent savo investicinį planą, mes jau tuo met turėjome pateikti savo nuomonę, kaip mes įsivaizduojame situaciją artimiausiais metais. Taigi praėjusiais metais jau vyko diskusijos su politikais ir su suinteresuotomis šalimis. Kai mes kalbėjome su ministrais apie transporto koridorius, buvo pripažinta, kad investicijos į transporto infrastruktūrą gali paskatinti augimą ir sustiprinti konkurenciją visoje Europoje. Ir žinoma, investicijos infrastruktūra yra susijusios su e, problemomis. Jeigu ilgainiui nebus pakankamai investuojama, tai e, prireiks e, susikaups didžiulis poreikis atnaujinti, remontuoti infrastruktūrą if not yesterday, the time to invest. Tarptautinis valiutos fondas rekomenduoja investuoti ypatingai daug į infrastruktūrą tuose valstybėse, kur yra ji nepakankamai išvystyta. Taigi politikos lygmenyje reikėtų numatyti investicijų skatinimo nuostatas, kurios leistų suformuluoti tam tikras paskatas, investuoti būtent į infrastruktūrą. Reikėtų nukreipti viešojo sektoriaus lėšas ir taip pat siekti to multiplikatoriaus efekto ir kad būtų pakankamai pritraukiamos lėšos vėlesniam infrastruktūros eksploatavimui ir priežiūrai bei atnaujinimui. Šiame tyrime yra sakoma, kad pusantro trilijono eurų reikėjo, reikės investuoti iki 30 metų siekiant padaryti infrastruktūrą veiksmingesnę. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad viešojo sektoriaus e, lėšos, kurių ir taip trūksta, būtų investuojamos labai apdairiai ir taupiai. Viešojo kiti finansavimo šaltiniai turėtų keisti vienas kito, nebūti alternatyvus, bet jie turėtų papildyti vienas kitą. Poreikis investicijoms infrastruktūra yra didžiulis ir reikia suprasti tą poreikį 600 milijardų eurų reikia investuoti į TNT tinklą. 100 milijardų eurų mano kolegos siūlo investuoti į projektus, kurie būtų nukreipti pasti, pasinau, lėšos nukreiptos iš inovatyvių E, finansavimo šaltinių. Taigi, kaip mes patenkinsime investicijų poreikį? Labai svarbu suderinti investavimo šaltinius, tai yra vietos e, išteklius, viešoje sektoriaus finansavimą ir privataus sektoriaus investicijas. 26 billion euros. 600 e, milijardų eurų, įskaičiuojant ir CEF e, investicijas, yra būtina investuoti į infrastruktūrą. Kita skaidrė rodo, kaip privačios investicijos galėtų būti skatinamos. Pirmiausia, Labai svarbu, kad būtų pakankamai stabilių projekt, finansavimo projektų. Mes tiesiog turime e, siekti, kad viešasis ir privatusis sektoriai bendrai finansuotų transporto infrastruktūros projektus. Labai reikalinga techninė pagalba iš valstybių narių, e, siekiant pritraukti privataus sektoriaus lėšas. Reikalinga parama iš išorės, pavyzdžiui, Europos investicijų bankų, taip pat plėtros vystimo banko, taip pat reikėtų įgyvendinti ir dvinių projektus, keistis gerąją praktiką. Be techninės pagalbos mes galėtume uh, tiekti pagalbą išaiškintami teisės aktus, kurie leidžia naudotis infrastruktūros projektų nuostatomis kuo aiškiau, paprasčiau. Svarbu, kad investavimo sąlygos būtų aiškios, nuspėjamos ir konkrečios. Kalbant apie valstybės parmą, taip pat reikėtų suformuluoti labai aiškės nuostatas dėl konkrečių e, e, reikalavimų ir tie reikalavimai turėtų būti su apibūdinami konkrečiais teminiais blokais, siekiant užtikrinti, kad finansiniai instrumentai būtų sėkmingai naudojami, reikia skatinti privataus sektoriaus potencialą, o tai reiškia numatyti ES garantijas, kurias išduoda ES investicijų bankas. Taip pat jūs puikiai suprantate, kad transporto infrastruktūra atneša pelną, kuris iki šiol nėra konkrečiai įvertintas ir apskritai tam mm, pelnui arba tai gražai įvertinti nėra apskritai numatyta konkrečių kriterijų. Tiesiog yra vertinama pagal tai, ar yra teršiama ar neteršiama aplinka, kokią naudą infrastruktūra atneša vartotojui, tačiau labai svarbu įvertinti transporto infrastruktūros naudą, galvojant apie potencialių e, energijos šaltinių e, poreikį. Taigi priklausomai nuo transporto rūšies ir ta graža gali būti skirtinga. Kaip jūs matote, viskas sukasi apie tai, kaip galima, kaip reikėtų skatinti investicijas Taigi privačiųjų ir viešojo sektoriaus e, lėšų susijimo klausimas turėtų būti nagrinėjimas kiekvieno projekto paraiškos svarstymo metu. Viešųjų pirkimų procedūros, leidimų uždavimo procedūros turėtų būti aiškios, vadovaujantis, sprendis sprendimus vadovaujantis labai e, griežtomis procedūromis pateikiant paraiškas ir jas tvirtinant. Kai ir reikia vengti statybos leidimų išdavimo vėlavimo ir valstybės paramos nuostatos turėtų būti sukonkrentotos ir padėti skatinti privašaus ir viešojo sektoriaus partnerystę. Aš norėčiau pasikeisti nuomonėmis jums rūpimais klausimais po mano pasisakymo. Tiesiog reikėtų taikyti uždaro ciklo požiūrį, kadangi mes turėtume galvoti ne tik tai į infrastruktūros tiesimą, bet ir jos eksploatavimą ir priežiūrą. Svarbu, kad projektai būtų uh, vertinami pagal tvarumą, veiksmumą ir taip pat poveikį viešajam, viešai sektoriaus biudžetui. Aš dabar norėčiau perduoti žodį profesoriui Karlui Sekki. Ačiū ponė pirmininkė, dėkuoju už kvietimą. Norėčiau tęsti jis teisės išvengti pasikartojimų, tačiau norėčiau pateikti kit, mūsų bendro darbo kitus aspektus. Jūs matysite lentelę, kuri pademonstruoja pavyzdžius tų sektorių, kurie yra tinkami naujoms finansinėms schemom taikyti. Ir mes pristatydami šią lentelę turėjome omenyje viską, ką, kuo, ką, visus projektus, kurie yra įmanomi finansuoti, e, įtraukiant privatų kapitalą ir valstybės kapitalą, tai yra vadinama jie nu, bendrąjį požiūrį projektų finansavimo. 127 milijardai eurų yra bendra investicijų apimtis, įtraukiant visus sektorius prie, jo, prie jų priskiriamas, pavyzdžiui, priskiriamos e, e, eismo valdymo sistemos kaip Cezar ar RTMS. Ir, pavyzdžiui, ir tai mūsų aplinkos sauginių standartų gerinimas, gerinimas stiprinimas, e, aplinką tausojančio kūro naudojimo skatinimas. Investavimo projektų e, potencialas yra tikrai didelis ir mus nustebino skaič, skaičiai, kurie susiję su e, geležinkelių linijų projektais. Tai yra tik tai 29, m, mm, e, beveik 30 milijardų milijonų eurų. Atsiprašau, milijardų eurų stambesni geležinkelių infrastruktūros projektai yra gerokai sudėtingesni, kad būtų galima juos e, finansuoti veiksmingai, tačiau juos e, suskirščius į dalis, e, pavyzdžiui, vieną būtų galima finansuoti pagal RTMS, kitą pagal kokią kitą schemą, tai turėtų būti įdomu invest, potencialiems investuotojams. Mes ir toliau tęsėme E, projektų, kurie ir būtų e, įdomus finansuoti pagal Junkerio planą e, galimybės ir Taip pat gal, galvojama ir apie skirtingų finansavimo šaltinių ir koridorių finansavimą ir tokiu būdu e, parengiant tokių projektų, e, investavimo į tokius projektus e, darbus, kad kuomet bus pradėtas taikyti Junkerio planas. Mes norime tokiu būdu parengti visus, visas priemonės, kuomet Junkerio planas įsigalios ir bus imtas į realių investicijų E, Ta mes darome draugę su kai kuriais komisijos e, generaliniais direktoratais, tai yra nu, nustatome projektus, kurie būtų tinkami tokiam finansavimui. Iki 15 metų birželio mėnesio turėsime susitikimų ne tik tai su Europos centrinio banko atstovais, bet ir su e, valstybių narių kompetitingomis institucijomis, kad sužinotume jų požiūrį ir komentarus ir toliau tęsime rengdami įmonių investavimo paketą, įtraukdami į šį projektą ir vėlgi Europos investicijų banką ir komisiją, e, kalbant apie būtent e, vadinamosios, vadinamosios švelniosios infrastruktūros projektų įfinansavimą. Taip pat stengsimės e, pradėti struktūrinį dialogą su investuotojais Ir paskutinių dalykų aš neskaitysiu iš naujo, nes apie tai jau buvo kalbėta. Mes e, stengsimės e, išsiaiškinti ir e, visus rizikos faktorius, taip pat investavimo, investavimui patrauklius elementus ir taip pat pačius geriausius, tinkamiausius egzistuojančius finansavimo modelius. be konsultacijų su potencialiais investuotojais mes dar stengsimės ir toliau ieškoti ir nustatyti ir apibriežti visas galimas kliūtis, investavimo kliūtis. Manos kolegos jau tą sakė, aš leiskite man pasikartoti, kad e, transporto ministrų ir mūsų komisijos nario e, prašymas buvo mums e, pateiktas dar prieš e, gimstant Junkerio planui ir taip siekiant rasti kelių geriausiam e, finansavimui iš investuotojų lėšų, siekiant išsiaiškinti, kokį potencialą gali duoti vienas ar kitas konkretus projektas ir e, kaip jos reikėtų įgyvendinti, e, įtraukianti juos ir privačius investuotojus. Dar gerokai anksčiau Junkerio plano privačios ir viešosios partnerystės jau buvo įprasta praktika, ypač kai kuriuose iš jūsų valstybių narių ir jose e, e, yra vis dar laikomos kaip geriausia įmanoma investavimo praktika. E, reguliacinio teisės aktų sistemos tam tikri trūkumai ir kliūčių investicijoms šalinimas. Tai yra tokie tokius dalykus išsiaiškinti yra sudėtingiausia mūsų darbe, nes visa tai yra susiję su sprendimais, kuriuos priima vienas, e, viena institucija, o juos įgyvendinti turi kita institucija. Tad mums reikia pasvarstyti, kaip geriausiai būtų pakeisti situaciją e, gerąją linkmę. Tačiau E, dar kartą noriu pabrėžti, kad mūsų uždavinys yra rasti tas kliūtis ir pasiūlyti pačias geriausius, geriausius manomus sprendimus, kad um, būtų galima priimti kiek įmanoma veiksmingesnius, protingesnius politinius sprendimus. E, dėl to aš prisijungiau prie savo kolegų reng, ir mes kartai kai pradėjome renkti šį pranešimą, dėl to, kad aš manau, jog e, mums padedant, pateikiant įvairias idėjas, e, įvairias naujas mintis, e, jūs prisidėsite prie tokių svarbių darbų įgyvendinimo ir, aišku, prisimsite politinę atsakomybę E, stengiantis e, įgyvendinti tokius e, projektus, kurie mums visiems yra tikrai naudingi ir reikalingi. Dėkoju. Dėkoju trim pranešėjams. Pradedama diskusijas. Vandekam pirmasis. Žir. Um... Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti visų pirma, jog uh, Labai dėkuoju visiems trims e, kalbėtojams. Jų pateikta informacija yra mums labai įdomi ir naudinga. Jie patikslino kai kurios aspektus esančius e, dokumente. Tad e, ši ataskaita yra laikotarpio vidurio ataskaita. Kita vertus, parlamentas nuolat nagrinėja e, čia keliamus e, klausimus. Aš tikiuosi, kad mano kolega Aleksandris taip pat e, pasisakys šitais aspektais. Mes manome, kad ataskaita galbūt pateikta pakankamai vėlai, bet mes Esame įsitikinę, kad daug ko galima pasimokyti iš to, kad ten pasakyta. Mes turime galvoti, kokiais e, kriterijais remiantis Europos investicijų bankas turi priimti e, projektus. SEF koncepcija, aišku, yra įdomi, tačiau nežinome, kaip visi tie procesai vyks toliau investicijų banke. Aš turiu keletą klausimų. Čia buvo kalbama apie privataus ir viešojo sektoriaus partnerystę. Iki šiol ta partnerystė nebuvo labai veiksminga ir buvo sunku įgyvendinti tokio pabudžio projektus. Čia buvo galvojama apie įvairius teorinius variantus, tam, bet e, kuomet buvo bandoma konkrečiai įgyvendinti tą privataus ir viešo sektoriaus partnerystę, tai susidurdavo su įvairiomis biurokratinėmis problemomis, e, procedūros per ilgos. Ir kuomet mes kalbame apie du finansavimo šaltinius, apie keletą finansavimo šaltinių. Tai e, tie įvairūs e, šaltiniai, tarp kurių yra ir e, privatus šaltiniai, nėra toks paprastas dalykas, nes čia taip pat iškyla tam tikrų techninių kliūčių ir tai stabdo bendradarbiavimą. Kaip patraukti privačias e, lėšas. Kolegos čia minėjo Vokietijos draudimo bendrovės, kurios turi daug lėšų, tačiau kai kurios susiduria ir, ir, ir su nuostoliais. Aš manau, kad e, produktivumas ir rentabilumas yra labai svarbus e, e, dalykai ir galbūt jūs galėtumėte uh, daugiau komentarų pateikti apie tai, kaip patraukti privataus e, kapitalo į Europos e, infrastruktūrų projektus. Dar keletą žodžių apie investicijų, Europos investicijų banką. Jūs kalbėjote su šio banko atstovu, aš norėčiau jūsų paklausti, ar galutinė ataskaita jau parengta, galbūt per ateinančius mėnesius bus priimta kai kurių politinių e, sprendimų, ar, ar, ar jūs parengsite ataskaitą iki virželio pradžios, nes padėtis yra pakankamai e, sudėtinga. Panas Ertau. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti socialistų frakcijos vardu už labai įdomią informaciją apie parengtą pranešimą. Dėkuoju visiems trim kolegams. Jau keletą savaičių vyksta diskusija po to, kai Junkeris paskelbė savo investicijų planą, o transporto komitete mes konkrečiai mąstume apie tai, kaip mūsų anksčiau parengti kriterijai ir TNT gairės atsispindės atrankant projektus. Taigi kaip tie kriterijai bus e, reikšmingi atrenkant finansuotinus projektus. Norėčiau dar kartą priminti, kad e, praėjusiomis savaitėmis kartu su komisija ir MUF direktoratu kalbėjomės apie tai, kaip mes surinksime tuos 350 milijardų. Ir konstatavome, kad 8 milijardus turime kol kas. 3,3 procentai iš Correcting Europe Facility ir iš horizontas 2020 2,7 ir dar 2 milijardus. Tai reiškia, mes turime 8 milijardus ir 8 milijardus garantinių mokėjimų. Taigi 16 milijardų turi sukurti sverto efektą. jeigu galiausiai mes surinksime ne 350 milijardų, bet jau bent jau 100 milijardų investicijoms, tai transporto infrastruktūrai čia jau būtų pakankama suma. 29 procentai iš tų investicijų paketų yra numatyti būtent transporto infrastruktūrai. Ir būtent Turint omenyje tokią situaciją, kyla klausimų, kuriuos iš dalies paminėjote savo pranešime. Kokios kliūtys iškyla siekiant pritraukti privačius investuotojus. Nelabai supratau, kokias yra esminės kliūtis. Galbūt mm, religacinė bazė yra nepakankama, galbūt ji neskatina uh, investicijų, galbūt e, valstybės pagalbos nuostatos yra netokios, kurios skatintų investuoti. Taigi atskiri direktoratai vadovaujant e, e, konkurencijos direktoratui galbūt tarpusavį konkuruoja. Taigi reikia pagalvoti, kaip pritraukti investuotojus. Jūs kalbėjote ir apie tai, galiu Jums pritarti, ar infrastruktūros projektai turėtų būti finansuojami ar tenkami pagal Maastrichto kriterijus. Aš primiktinai pritariu Jums, kad Maastrichto kriterijai nebūtų uh, imami domėn. Vieno langelio principas išduodant leidimus, statybos leidimus yra savaime suprantamas dalykas. Bet dabar iš karto pasakysiu, kad man patiko jūsų uh, life cycle approach, viso investicijų projekto gyvenimo ciklo uh, požiūris anksčiau susidurdome su situacija, kai buvo atrenkami infrastruktūros projektai ir įgyvendinami, neatsižvelgiant į papildomas sąnaudas e, eksploatuojant infrastruktūros objektus. Tai yra, neatsižvelgiame į papildomus kaštus. Pavyzdžiui, e, kas yra. Tatsächlich auch in den nächsten ekologinį pėdsaką, kurį reikia kažkaip įvertinti, atrenkant projek, projektus. Zender ir Rikė pranešime apie tai ištamei kalbama. Ir galbūt baigdamas norėčiau priminti keletą tyrimų, kuriuose buvo siekiama išryškinti tą e, multiplikatoriaus efektą. Pavyzdžiui, Cepelin studija Berlyno universitete tyrime e, e, nurodo netokį optimistinį scenarijų, galvojant apie projektų investicinę gražą. Taigi palūkėkime, pažiūrėsime, kaip atrodys visi dalykai konkrečiai. Port. Ačiū už Jūsų pristatymą, e, tos tarpinės pranešimo ir Jūs turbūt žinote, kad mes susirūpinę Junkerio plano galimų panaudojimų e, transporto srities e, projektams gyvendinti, ypač kai kalbame apie tos koridorių e, kūrimo projektus. Jūs čia turite tikrai nemenkos patirties ir tai, ką mačiau jūsų pristatymę, man bent iš dalies suteikia atsakymų į kuriuos mano klausimus kaip optimistiškiau žvelgti į šio, šio plano įgyvendinimą. Tačiau vis tiek turiu tam tikrų klausimų ir abejonių. Pirmiausia, kaip jūs tos, kuri, vertinate tos, tų koridorių projektus, kodėl yra jie pasirenkami, e, e, daugiau dėmesio skiriant e, greitkelių tiesimui. E, galbūt mums reikėtų pasinaudoti lėšomis skiriamos iš e, e, CEF, tai yra Connecting Europe Facility priemonės. Ir, ir kasgi priims sprendimus, kokie, kurie projektai yra verti finansuoti, ar tai bus stebėsinos e, valdymo komitetas, ar tai bus kažkoks, kažkokia kita struktūra. E, nes yra tam tikrų abejonių. Jūs žinote, kad e, tų koridorių kūrimo projektai yra ilgalaikiai projektai, jie užtruks 10-15 metų, o Junkerio planas ir nesiekia tokio ilgalaiko tarpio. Tai iš kur bus gaunamas visas tas, e, e, tas, visos tos investicinės lėšos? Uh, E, tai, tai projektai yra prasmingi ne vien dėl to, kad e, norima e, pašalinti kažkokius kamščius, transporto kamščius, bet ir dėl kitų sumetimų. Tačiau aš nežinau, kaip tos tikslus bus galima suderinti, kad juos būtų galima, tos projektus būtų galima pritemti prie Junkerio plano. Jūs taip pat pradžioje kalbėjote apie Junkerio plano svarbą investicijoms, kurios e, plauks į valstybės narės, pavyzdžiui, pažvelkime į Graikiją ir e, įvairių institucinių investuotojų, e, pensijų fondų ir panašiai, investavimo veikla pastaruosius keletą metų nuolat mažėjo, kol jos visiškai neliko. Kodėl Jūs manote, kad e, pensijų fondai ar draudimo kompanijos keliaus į Graikiją ir investuos į infrastruktūrą ten, jeigu pas, per pastaruosius keletą metų e, kaip tik jos e, tokios organizacijos ir institucijos stengiasi taupyti pinigus ir kaip tik juos pasiimti iš Graikijos, susigražinti. Dar vienas klausimas. Jeigu remintis Junkerio planu bus sukurta ir investuota į greitkelių e, tiesimą, įvedant ir tam tikrus mokesčius už jų naudojimą, e, gali būti, kad bus sukurtas disbalansas, e, žvelgiant į augimo, augimo ir užimtumo paktą. Mes žinome, kad iki šiol jau keliolika metų tokie keliai būdavo tiesiami iš valstybės lėšų, iš viešųjų biudžetų. Kaip jūs vertinate tokią, e, tokį prieštaravimą tarp to, kas vyko iki šiol ir to, kas bus po to? Nes galbūt kai kurios šalis e, turės e, ieškoti privačių investuotojų, ieško, siekdamos skurti kažkokį investavimo balansą ir joms gali Junkerio planas tapti akmenių pakaklų. Dėkoju. Gesine Meissner. Ačiū pirmininkė, dėkuoju trim pranešėjams. Kalbėsiu trumpai, kadangi turiu išeiti balsuoti į kitą komitetą ir nesulauksiu jūsų atsakymų. Tikiuosi, kad mano biuro darbuotojai užrašys atsakymus ir tikiuosi, kad mano kolegės Bilbao ir reikia taip pat pateiks klausimus. Labai optimistiškai skamba jūsų mm, planai susijęti CEF ir Junkerio planą. Tačiau jau anksčiau nuskambėjo tai, kad iš transporto sektoriaus lėšos gali būti paimtos ir nukreiptos į kitus sektorius. Žinoma, tegul E, privačios ir viešos, viešojo sektoriaus partnerystės kontekste nukreipiami mostas lėšos būna ir į e, transportą, kadangi susidurėme su o, būtinybė statyti tiltus ir taip toliau, taigi aš problemos nematau. Norėčiau išsakyti štai kokias pastabas. Jūs kalbėjote, kad projektai, kuriems yra skiriama 127 milijardai eurų, būtų galima taikyti naujas investavimo nuostatas, ieškoti ir privačių investuotojų, bent jau pusiai tos sumos padengti. Ar jūs turite kokiu nors minčių, iš kur bus galima gauti tų lėšų ir ar jos regionais, nusia kaip nors bus tolygiai paskirstomos? ir yra ir kokie projektai pagal Junkerio planą būtų įgyvendinami, kurie atneštų tą bendrą europinę naudą. Nes statybos turi būti vykdomos ne bet kur, jos turi būti tikslingos, prasmingos ir naudingos uh, Europos vartotojai, sakykime, tegul tai ir būna vartotojas transporto srityje, tačiau kaip jūs įvertinsite tą europinę naudą? Taigi mano pagrindinis klausimas būtų toks, negaliu sulaukti jūsų atsakymų į jį ir baigdama norėčiau mm, priminti, kad jūs kalbėjote apie e, e tam tikrą projektų įgyvendinimo tikslingumą ir susijimą su tam tikrais eksploatavimo mokesčiais. Kita vertus, Vokietijoje dabar galvojama apie kelių mokesčių įvedimą, tačiau reikia šitą mokestį suderinti su ES teisės aktais ir žinoma, reikia susijęti su konkrečiu tikslu. Taigi tas tikslas yra labai svarbus aspektas siekiant pritraukti investicijas į šį sektorių. Mahado kalbėjo apie tai, kad naudos vartotojų principas yra labai svarbus. O koks? <laughs> Nenaudos užsieniečiams principas yra visai kitas dalykas. Dėkuoju, pane pirmininkė, dėkuoju už jūsų mm, pranešimą. Turiu keltą klausimą. Ar galite mums pasakyti, kokių yra konkrečių galimybių finansuoti naudojant tokias priemonės kaip e, viešo ir privataus sektoriaus partnerystė ar e, e, ar naudojant project, project bonds. Ir taip pat ar galite konkrečiai pakomentuoti Junkerio e, plano įgyvendinimą. Kiek e, finansuojant tą ar kitą projektą yra numatoma skirti dėmesio darbo vietų kūrimui. Aš manau, kad e, kalbant apie projekto poveikį, turi būti aiškinamasi, ar tikrai yra pagrindas investuoti turint omenyje poveikį, nes valstybės narės dabar turi mažai pinigų, todėl šitie dalykai turi būti labai gerai išanalizuoti. Dėkuoju dabar Ajala Sender. Gracias, presidente. <clears throat> Perdón por la situación de, de mi voz. Espero poder terminar Dėkoju. Agradezco muchísimo la, la información que ha sido muy válida. Yo... Dėkoju. Dėkoju už visą pateiktą informaciją, kuri buvo labai naudinga. Noriu pateikti e, keletą klausimų ekspertams. Ponui Kristofersen visų pirma. Jūs puikiai pažįstate visą tą virtuvę, kaip yra e, įmanoma gauti finansavimą iš to ar kito šaltinio, mes mažiau išmanome tos dalykus. Ar yra europinių lėšų kitų negu SEF, kurias būtų galima panaudoti ir kalbant, pavyzdžiui, apie infrastruktūrinius e, projektus, ar negalima sumažinti SEF dalies SEF poveikio ir e, panaudoti kit, kitas finansinės galimybės, pavyzdžiui, nepanaudotą biudžeto dalį ar, ar kažkokias kitas biudžetinės lėšas, kurios, kurios įgalintų mus sumažinti tą 30 milijonų SEF dalį. Jūs kalbėjote taip pat apie kliūtis privatiems investuotojams. Aš puikiai suprantu tas e, problemas, tačiau nesupratau visų minėtų pavyzdžių. Jūs minėjote ir valstybės teikiamą pagalbą Europoje. Aš esu iš Europos vienos iš pietinių valstybių ir e, pas mus tengiamasi padaryti lankstesnę valstybės e, pagalbos sistemą ir galvoju, kaip, kaip pas mus tai turėtų būti įgyvendinama. Žinome, kad kai kurios valstybės, kurios, kurios e, turi biudžeto perviršį gali tą sistemą daryti lankstesnę, tačiau pas mus tai gali būti problematiška. Toliau kiti aspektai poveikio aplinkai vertinimas. Dėl šitų dalykų piliečiai gali žiūrėti ne labai palankiai į įvairias e, programas. Jūs kalbėjote apie SEF ir apie ilgalaikės finansinės e, priemonės ir e, įvairių pensijų fondų ar draudimų bendrovių lėšų panaudojimą. Aišku, institucijos galbūt domėtųsi tokiais e, projektais transporto srityje, bet parlamente, kuomet kalbame apie Junkerio programą, tai kalbame apie trumpalaikės investicijas ir užsienio investicijas ir čia yra minima ir Kinija, ir Rusija. Tad dėl to gali tikrai kilti problemų. Aš noriu paklausti jūsų, ką jūs apie tai manot. Dabar klausimas e, ponui Budevigo. Dėkuoju už jūsų labai įdomų pranešimą. Noriu jūsų paklausti štai ko. Kaip būtų galima gauti maksimalę naudą iš kiekvienos priemonės? E, kaip jūs numanote taikyti toliau SEF, galvodami apie e, ekonomiškai ir socialiai naudingiausius e, projektus ir kaip Junkerio programos kontekste bus siekiama greito socialinio ir ekonominio poveikio. Jūs taip pat minėjote galimybę taikyti arba netaikyti Mastrikto kriterijų, kuomet e, iškyla kai kurių sunkumų investicijoms. Tad norėčiau, kad jūs pakomentuotumėt šitos dalykus. Ponas Seki, norėčiau paklausti jūsų, ar jūs pasisakote už kryžminį subsidijavimą, nes istoriškai mes pasisakom prieš jį. Toliau e, mokumas 2 ir bazeris 3 Tai yra jau priimtas paketas, siekiant tikslo išvengti bet kokios bankinės katastrofos. Europos investicijų bankas yra galbūt gera priemonė, tačiau pakankamai e, jautri e, priemonė. Tie Project Bonds buvo fiasko mm, iki šiol. Tad e, valdymo srityje. Ką mes turime daryti, kad e, nebebūtų tokio fiasko? Dėkuoju, Dominik Rikė. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems trims pranešėjams už e, jų atliekamą darbą, kuris yra labai reikalingas, naudingas ir kuris e, padeda mums susidoroti su įvairiais sunkumais dabartiniu metu, noriu pabrėžti labai, mano akimis, svarbų dalyką. Tai yra nefinansinės kliūtis ir, ir jų svarba šitame kontekste. Mūsų dabar, dabartinė diskusija yra finansinio pobūdžio, kalbame apie Junkerio, Junkerio planą, apie finansinės priemonės, apie e, Europos e, infrastruktūros priemonės. Čia labai svarbu, kad projektai būtų pakankamai subrendę, taip pat e, E, reglamentavimo kliūtis ir panašus dalykai čia yra labai e, svarbus aspektai. Ir šitie aspektai yra neatskirtini nuo finansinių diskusijos aspektų. Reglamentavimo aspektas yra labai svarbus tiek projektams, tiek finansiniai e, daliai jau kad čia kalba sukasi apie valstybės pagalbą, viešuosius pirkimus, apie aplinkosaugą ir tai iš tikrųjų labai komplikuoja projektų gyvybingumą ir numatomumą. Yra Bazelis 3, Mokumas 2, Solvency 2 e, ir, ir, ir kiti dalykai, kurie taip pat situaciją padaro sudėtingesnė. Aišku, dabartinėje E, situacijoje yra projektų, kuriems negali būti taikomas e, kofinansavimas. Kai kurių projektų atžvilgių mes turim būtinai galvoti apie rentabilumą ir tuomet, aišku, privatus finansavimas yra kaip ir neišvengiamas, tačiau turi būti bent dalinis grįžimas prie viešųjų investicijų ir turi būti paisoma viešųjų interesų E, kad būtų užtikrinamas viešasis finansavimas, kuris pritrauktų privatų. Gali būti taip pat e, tam tikro teisėto nerimo, kad e, Junkerio planas sustiprins anksčiau egzistavusius, egzistavusius mechanizmus, bet gali kelti problemų tolesniai pažangai. Toliau keletas praktinio pobūdžio klausimų. Ataskaitoje jūs minite projektų grupavimą, tų projektų, kurie dar yra preliminarioje stadijoje ir jūs kalbate apie tų projektų e, analizavimą, apdorojimą, kad jie labiau subręstų. Taip pat kalbėjote apie portfolio e, sistemą ir apie e, investuotojų ir projektų tam tikrą grupavimą. Kaip Jūs manote, kad įmanoma bus daryti pažangą šiais aspektais? Ir ar Jūs galit pakomentuoti konkrečiau, kaip nuo tos preliminarios stadijos turi būti perinama prie portfolio stadijos? Taip pat Jūs kalbėjote apie horizontalių projektų grupavimą su tam tikrais partneriais. Sakykime, alternatyvus kūras tai gali dominti ir kūro gamintojus, ir e, prekybininkus, automobilių gamintojus, pavyzdžiui, e, vandenilinių automobilių e, gamintojus, kuomet preliminarūs projektai yra sugrupuojami, kuomet sugrupuojami portfolio dalykai, toliau turi, turi būti siejami šitie minimi aspektai. Ir čia kalba sukasi apie tam tikrą viso proceso operatyvumą. Toliau, kokias finansinės formulės galima siūlyti, jūs kalbate apie Solvency 2 aspektą, tad kokie, koks reglamentavimas čia gali būti siūlomas siekiant geresnių rezultatų. Ir turiu taip pat klausimą, kuris tuo pačiu yra, yra ir pasiūlymas. Ką Jūs manote apie ilgalaikio investicijo projekto e, statusą? Turiu galvoje ir tam tikrų ženklų kūrimą čia. Pavyzdžiui, Europos infrastruktūrų priemonė, investicijos Junkerio plano kontekste e, kai kurie projektai, pažiūrėjau, čia gali būti parenkami kaip verti europinio finansavimo. Jeigu e, Europos investicijų bankas mano, kad projektas yra toks, tai tam projektui suteikiama tam tikra etiketė europinio finansavimo. Tai, tai, tai būtų, e, tokia būtų idėja. Ir ar tokia sistema neturi būti siejama su reglamentavimo supaprastinimu. Tai yra, kad jeigu projektas yra parenkamas kaip europinio intereso projektas, tai ne tik tai jiems suteikiamas specifinės finansinės garantijos, bet ir tam tikras statusas, e, tam tikras teisinis statusas, tam tikras reglamentavimo statusas. Ir tai e, taip pat būtų mm, taip, taip, taip pat būtų įdomu ir suinteresuotiems e, partneriams, sakykime, e, draudimo bendrovės, kurios galbūt būtų numačiusios investuoti dar į tą projektą, galėtų domėtis tam tikro pobūdžio projektais, tad tai būtų ir finansinė garantija tokiems projektams, ir reglamentavimo garantija. Dėkuoju Jens Nilsen. Ačiū pirmininkė už labai įdomią informaciją. Žinoma, pristatymo metu pranešėjai išreiškė ir pakankamai daug entuzijazmo. O aš norėčiau paminėti keletą dalykų. Pirmiausia, jūs teisingai pastebėjote, kad reikėtų pažvelgti į privataus sektoriaus, privataus sektoriaus susidomėjimą gauti iš investicijų konkrečią gražą per ilgą laikotarpį. Neturiu omenyje tų kapitalistų, kurie nori praturtėti per vieną naktį. Žinoma, pensijų fondai, pavyzdžiui, Švedijoje, 70 procentų investuoja savo lėšų į valstybių vis obligacijas. Žinoma, pritraukius tokias pensijų fondų sumas, reikia suprasti, kad šitos lėšos yra užtikrintos, pastovės tačiau pensijų fondai yra viešieji, yra privatieji ir yra patik, patikos draudimo bendrovės. Ar jūs nematote kokiu nors kokiu nors e, problemų kliūčių mišriems fondams investuoti į uh, šiuos projektus. Taigi, bent jau aš spėju, kad šio tipo investicijoms yra tam tikrų kliūčių. Kitas dalykas - vieno langelio principas. Pati idėja yra labai gera, tačiau vis dėlto planuojant biudžetą reikia atsižvelgti ir į vietos e, savivaldos e, struktūrų atsakomybę už projekto sėkmę. Tas pats pasakytina ir apie nacionalinį lygį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjams Ir noriu Jums pasakyti, jog aš e, pasitikiu Junkerio planu ir, ir tikiu jo teigiamais rezultatais. Tačiau man atrodo, kad mes visi kalbam apie vieną ir tą patį šiuose diskusijose. Mes iš principo pritarėm tam planui. Sakome, jog reikia, kad būtų šalinamos kliūtis įvairiose sektoriuose. Norime, kad investicijoms būtų sukurta stabili sistema ir e, visi sektoriai iš principo to nori. Sakome, kad reikia gerinti privataus ir viešojo sektorio, sektoriaus bendradarbiavimą, tačiau to pačiu reikia e, ir, ir teisinių garantijų. Reikia taip pat užtikrinti ir didesnę atsakomybę. Bet mes susidurime visų tą pačią kliūtimi. Tai yra valstybių narių noras arba, arba valia, arba tos valios nebuvimas. Mes manome, kad padėtis gali būti gerinama taikant įvairias priemonės, visą tai yra gerai, tačiau mums trūksta atsakymo į esminį klausimą, ar valstybės narės yra pasirengusios šalinti tas kliūtis, apie kurias mes kalbame. Jeigu į tą klausimą ne, neatsakoma teigiamai, tai tuomet beveik pusė to, apie ką mes kalbame, praranda savo, savo prasme. Vakar aš buvau sustikusi su e, geležinkelio sektoriaus atstovais, de, dešimties įmonių atstovais to sektoriaus ir visi jie sakė, jog yra daug kliučių, daug įvairių barjerų, daug problemų dėl prieigos prie, prie rinkos ir kol tos kliūtis nebus pašalintos, mes nenumatome investuoti nei vieno euro. Jeigu dabar kalbėtume apie energetikos sektorių ir jeigu mes pasikalbėtume su šios sektoriaus Europos įmonėmis, jie mums pasakytų lygiai tą patį. Tiek tos įmonės, kurios e, užsijima skaitmeniniais aspektais, irgi tą patį pasakytų. Tad e, galų gale klausimas lieka tas pats. Visos tos problemos ir kliūtis, apie kurias mes e, kalbame, visos tos kliūtis galėtų būti nugalėtos jeigu būtų tam tikra politinė valia, bet ar yra ta valia, kalbant apie ketvirtąjį geležinkelio paketą, nežinome, e, koks e, bus e, pranešimo šito klausimu likimas. Mes turime siekti lengvesnį gyvenimą investuotojams, be kita ko, bet susidurime su daugybė sunkumo, tad Visą tai, apie ką mes kalbame, apie stabilumo užtikrinimą investicijoms, apie reglamentavimą valstybės pagalbas, tai truputį gazina, bet tai yra primtina mums. Bet ar valstybės narės yra pasirengusios kovoti su tomis e, kliūtimis, kurios viską stabdo? Mes kalbame apie e, plataus masto projektus, juk praeitoje kadencijoje taip pat buvo analizuojami šitie dalykai 94 metais buvo apibriežti pirmieji prioritėtiniai Europos projektai, o 2014 metais ne vienas iš tų prioritėtinių projektų dar ne, neįgyvendintas, nes e, kol kas ne, nenorima nei vidutinės, nei, nei, nei ilgalaikės perspektyvos e, e, kontekste investuoti į kai kurias projektus, nes valstybės narės nori kitų dalykų. Tad e, visą tai, apie ką kalbame, yra gražu, bet politinės valios klausimas čia yra esminis ir manau, kad tai yra e, svarbiausia. Turime, e, turime nepanirti iliuzijas, matyti būtent tai. Aišku, aš suprantu, kad jūs puikiai dirbat savo darbą, jūs bandote daryti įtaką, keisti e, padėtį. Tačiau mes kalbam apie tuos pačius dalykus visą laiką, mėno, mėno iš mėnesio. Ir e, tos pačios problemos iškyla visose sektoriuose. Todėl mano klausimas yra toks. Ką Jūs galvojate apie valstybių narių valią, norą šalinti e, tas kliūtis ir priklausomai nuo Jūsų atsakymo, e, aš e, e, galbūt geriau suprasiu padėtį, nes tada galėsim konkrečiau kalbėti ir apie Junkerio planą ir kitus dalykus. Dėkuoju. George Bach. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau e, mūsų prelegendams padėkoti už puikų darbą. Mano klausimai yra panašus į kolegės Bilbao maščiau apie tuos naujosius projektus ir čia aš mastau visai optimistiškai, kalbant ir apie TNT projektus ir jų įgyvendinimo galimybės. Tačiau jūs, ponė Kristofersenai, paminėjote e, tas, tą būtinybę prižiūrėti jau egzistuojančias infrastruktūros objektus ir būtinybę juos finansuoti. Jūs e, minėjote ir tokius aspektus kaip naujosios technologijos ir e, naujos, naujos technologijos elektrovaromoms automobiliams e, ir jų, jiems skirtą infrastruktūrai plėtoti. Jūs minite ir Cezar programą, ir bendrą Europos dangų, ir aviacijos sektorių. Ir kaip ir kolegė, aš manau, kad tai yra problemos, su kuriomis kovojame bent dešimtį metų. E, nes ne, nematome, jog pakankama politinė valia spręsti tas problemas e, demonstruoja e, valstybės narės. Trūksta pasitikėjimo tarp investuotojų ir valstybių narių. Nežinau, kaip dabartinėje mm, situacijoje galima būtų įtikinti investuotojus investuoti į tas sritis. Juk jie taip pat žino, kokia yra viso to priešustarė ir kiek e, daug interesų ir įvairiausių skirtingų pozicijų e, čia egzistuoja. Tad man kyla klausimas, iš kur tas jūsų optimizmas? Jūs labai aiškiai pailustravote, kaip tos projektus galima būtų finansuoti ilgalaikėje perspektyvoje. Iš kurgi tas jūsų optimizmas, kurio mes staraisiais metais vis mažiau bet turime? Pirmininkas, dėkoju. Aš esu paskutinis kalbėtojas šiame sąraše ir po to jūs turėsite galimybę atsakyti į tuos daugybę klausimų. Junkerio planas apibrėžia tris tikslus, kuriuos jūs irgi pradžioje minėjote, tai yra darbo vietų kūrimas, Europos mm, suvienimas infrastruktūros, infrastruktūros požiūrių ir ir taip pat e, e, integracijos Europoje didinimas. Mes iš tiesų norime tos Europos integracijos, e, geležinkelio tinklas egzistuoja, tačiau jame yra įvairių baltų dėmių, kurios dar nėra užkamšytos. Ir jau taip yra jau 20 metų ir per tuos 20 metų buvo beveik neinvestuojama, mes nepažengėme niekur į priekį. Ir Dabar, kai yra nuspręsta skirti dar didesnės sumas, galima būtų manyti, kad mes jau galėsime išspręsti tas problemas, tačiau dėja taip nebus. Berlynas, kuris kitais metais bus kultūros, Europos kultūros sostinė, e, vis dėlto e, e, nutraukia tokio geležinkelio naujų linijų tiesimo finansavimą. Ir tuo tarpu jos partnerė Lenkija elgesi priešingai. Ar jūs galite užtikrinti, kad tai bus projektai, kurie iš tiesų e, e, kur, kurs e, pridėtinę vertę Europoje, ją vienis. Ir galite tai garantuoti, jeigu Vokietijos vyriausybė iki šiol teigia, kad jai tokie projektai yra neįdomus. Buvo minėti 127 milijardai ir greitkeliams skirti, finansuoti yra skirta 63 milijardai eurų. Aš dar negirdėjau nei vieno rimto eksperto sakant, kad e, sausumos e, kelių projektai e, galėtų duoti kokią nors pridėtinę vertę. O kalbant apie jau egzistuojančių infrastruktūros objektų priežiūrą, E, manau, kad ta pati Vokietijos vyriausybė turėtų e, atsisakyti e, tokios infrastruktūros priežiūros vien dėl to, kad jinai nėra pažangi. O mes žinome, kad kasmet yra investuojama 7,2 milijardo eurų į tas, tos kelių infrastruktūros priežiūros uždavinius. Ir jo labiau, kad mes girdėjome ir Paryžiaus sustikimo metu, kad tokio pobūdžio projektai apskritai neturėtų būti gyvendinami ir jau nekalbant apie jų finansavimą. Taigi kaip jūs įsivaizduojate e, tai įtikinti Vokietijos vyriausybę e, nesielgti taip, kaip iki šiol, kaip įgyvendinti tos, tas, tą, tą naująjį požiūrį. Buvo minėtas ir Turinas, tikrai puiku turėti 60, 70 ar 80 km ilgio tunelį, jis e, e, siunčiama, metama didžiulė technika, siunčiami darbuotojai ten dirbti, sukūriamos naujos darbo vietos keliems metams. Tačiau galutinis e, tokio projekto tikslingumas, jo teikiama nauda ir prasmė yra praktiškai niekinė. Mums reikia alternatyvių projektų Ir žinoma, e, e, tai yra projektai, kurie neturėtų būti gyvendinami, juos finansuojant milijardais, tai didžiuliomis sumomis. Taigi reikia ieškoti ir kažkokio tai balanso, kalbant apie įvairių projektų, projektų prasmingą finansavimą. Manau, kad mes tas diskusijas dar dėja turėsime ir toliau tęsti. Dabar suteikiu žodį poniai Kristofersonui. Dėkuoju. Galbūt pradėsiu nuo to, kad mes trysia negalime nieko paveikti. Mes negalime nei tarpininkauti, nei konstatuoti problemų, kurias reikia spręsti, jeigu projektas netinkamai bus įgyvendinamas komisijas, komisija, valstybės narės ir parlamentas turi įvertinti iš anksto galimas problemas. Tačiau optimistiškai vertinant, žvelgiant į bendros rinkos erdvę, tai turime konstatuoti, kad tūkstančiai įvairiausių kliuvinių buvo pašalinta. Jeigu palygintume rinkoje situacija su 85 metais, tai ji iš esmės pasikeitė. Tačiau yra dar tokių kliūčių, kurių negalima gali išspręsti ES savo lygiu. Yra tokių, mm, tokių dalykų, kuriuos galima spręsti ES lygiu, pavyzdžiui, dėl uh, pakeisti nuostatas dėl valstybės paramos. Yra daugybė galimybių ES lygmenių atsisakyti kliūčių ir taip pat įveikti e, nacionalinį pasipriešinimą, e, kad dėl to, kad ES nori daryti poveikį sprendimams nacionaliniu lygmeniu. Infrastruktūroje trūksta sąsajų jungčių. Tai suprantamas dalykas. Kai aš iš Alzaso važiavau į e, Vokietiją, pasigėdau 15 km atkarpos, kuri leistų tiesiogiai sujungti E, kelius tarpusavį. Tačiau, kai aš galvoju apie Belgijos ir Niderlandų transporto jungtis arba Niderlandų ir Vokietijos, tai yra pakankamai daug galimybių. Kaip ten bebūtų, mes susidurime su nacionalinė kompetencija Europos Sąjungos lygmenių. Reikia veikti, kad panašus barjerai būtų panaikinti. Kitas dalykas, kodėl draudimo kompanijos, pensijų fondai turėtų būti suinteresuoti investuoti infrastruktūrą. Tie dideli pensijų fondai jau dabar investuoja savo 20-25 procentus sukauptų lėšų į e, kelius, transporto infrastruktūrą ir tai yra didžiulės draudimo pensijų uh, kom, kaupimo bendrovės, pavyzdžiui, Kanados pensiniai, pensijų fondai investuoja į oro uostų infrastruktūrą, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje. Pavyzdžiui, tie fondai investuoja ir į miškininkystę, bet investuoja ir į kitus ilgalaikius projektus. Taigi pensijų fondų sukauptos lėšos gali būti sėkmingai pritaikomos, o tai yra daroma įgyvendinant infrastruktūros e, projektus. Tiesiog investuodami šie fondai pažada pensininkams e, e, išmokėti 4 procentais didesnį įnašą, negu jie yra sukaupę. Ir tie 4 procentai būtų e, mokami iš gaunamo pelno. O šiais laikais jie tiesiog būtų laimingi, jeigu gautų procentą arba netgi pusę papildomų pajamų Ir e, dabar, pavyzdžiui, kaupiamųjų fondų valdytojai patys nerimauja, kadangi jie mato, jog nepateisint savo lūkesčių, savo kreditorių lūkesčių, savo pažadų padidinti jų įnašus 4 procentais ar daugiau. Taigi, Jeigu kalbėtume ir apie viešąjį sektorių, tai jisai turi, turi imtis atsakomybės, numatyti įvairias baudas, jeigu šitie tos lėšos būtų kaip nors susijusios su nusikalstama veika. Taigi labai atsargiai reikia skatinti investicijas ir kartu reikėtų ginti e, kas mm, e ginti taupančiųjų interesus. Europos investicinis bankas pastaruoju metu daug nuodugniau, išsameu vertina projektų kokybę ir todėl pensijų fondai, draudimo fondai turėtų būti suinteresuoti nukreipti savo lėšas į šiuos projektus, tačiau, žinoma, viskas priklausys ir nuo konkrečiaus projekto pajamingumo, pelningumo. Jeigu jis bus 5-7 procentai, tai aš manau bus visiškai pakankama paskata investuoti į šią sritį. Jeigu nebus tokių paskatų, jeigu investuotojai nematys naudos, tai jie niekada ir neinvestuos. Tokie projektai tiesiog dings iš e, sąrašo. Kiekvienas turi teisę rinktis. Buvo klausima, kiek lėšų yra sukaupta ES biudžete. Nedaug. Mes kalbėjome apie 15 procentų sverto efektą, tačiau žinoma, gali būti tokių projektų, kuriais bus galima pasiekti tokį papildomą efektą, tačiau gali būti tokių projektų, kurie bus baigtiniai ir niekas nenorės e, investuoti į Berlyno oro uostą ar dar kokią nors kitą e, jūrų uostą papildomai. projektų susijimas, tai galima daryti be problemų. Suomija, Estija yra numačiusios statyti vienoje iš jų teritorijų, vienos iš jų teritorijų suskysintųjų dujų terminalą ir aprūpinti suskystintomis dujomis kit, kitą valstybę. Ir jeigu jūs koks tai- about Fehmarnsund to connect Fehmarn with Kaiserslautern. Then, then you Jeigu jūs, pavyzdžiui, numatytumėte statyti jungiamąjį tiltą, tai reikės numatyti ne tik tai jungtis e, automobilių infrastruktūrai, bet ir gelžinkelių infrastruktūrą. Ir tai reiškia, kad jums reikės susijęti keletą projektų. Dėl užsienio investuotojų pritraukimo, žinoma, gali būti e, skatinamas finansavimas iš e, užsienio, nebūtinai iš ES valstybių. Žinoma, tokios lėšos e, yra, tik tai reikėtų apsispręsti, ar į jas reikėtų taip pat orientuotis. Baigdamas, norėčiau pasakyti štai ką. Mes negalime atsakyti visus jūsų klausimus, kadangi šiame etape mes norime įsiklausyti norime sukaupti patirtį, sukaupti žinių, norime žinoti, ką, kaip jūs manote ir tik tada pradėsime galvoti apie mūsų tolesnį darbą. Aš, aš esu pusiau švedas, tačiau nesu visiškai susižavėjęs Švedijos administravimo tvarka, kadangi ten yra per daug biurokratijos. Ponas Bodevich, iki 2013 metų turime 600 milijonų e, investavimo e, poreikį ir iki 20. E, kol kas turime 26 milijardus. Taigi dar yra ką veikti. Mes turime uh, įvairiausių projektų, kurie turi skurti papildomą pridėtinę, pridėtinę vertę Europai, tai turi būti tarp, tarptautiniai projektai, tačiau dėje dalis tų projektų kol kas pagal turimas lėšas yra neįmanoma finansuoti. Ir tai yra didelis iššūkis, kurį mes turime dabar kažkaip išspręsti draugės su valstybėmis narėmis. O kapitalą, kurį galime sutelkti be šio, šalia šio uždavinio, yra E, tai mes jį taip pat turime sutelkti, tai yra naujas papildomas mums uždavinys ir mums reikia e, e, to, šiuo, būt, šiuo atveju remtis veiklos principu. Ir mes turime egzistuojančią sistemą kiek manoma labiau supaprastinti ir ta prasme ją pakeisti, kalbant apie Maastrichtos kriterijus. kriterijus EFSI atveju E, nėra e, remiamasi Maastrichto kriterijais. Mes e, turime, turime atskirti sąnaudas ar išlaidas, kurios yra susijusios su vartojimu, su naudojimos infrastruktūros objektais ir to investavimo išlaidomis. Ir jau pirmajame dokumente mes aiškiai sakėme, kad finansavimo iš finansavimo iš naudotojų kišenės e, mechanizmas turėtų būti derinamas su kitais finansavimo mechanizmais, kaip tai, pažiūrėjau, gali būti e, naujų kelių tiesimo atveju, e, nustatant, pažiūrėjau, naudojimasi mokesčius. Ir iš dalies tai būtų galima e, taikyti ir, e, pavyzdžiui, sausumos kelių e, ir linijų sąsajų tarp sausumos objektų ir uostų projektų įgyvendinimo atveju arba geležinkelio atveju. Ir maždaug 70-80 procentų išlaidų tenka E, būtent geležinkelio e, projektų įgyvendinimu ir tik tai likusioji dalis tenka kitiems e, infrastruktūros projektams. Ir kiekvieno projekto atveju reikės taikyti tam projektui geriausiai tinkančias finansavimo schemas atsižvelgianti visas e, e, tam projektui gyvendinti reikalingas, e, reikalingus interesus ir visas, vis, visą būsimą teikiamą naudą ir panašiai. O kalbant apie tą CO2 pėtsaką ir ekologinį pėtsaką, iš tiesų tai yra svarbus elementas, jeigu mes pradėsime kokius nors e, e, e, kažkokias preliminarias projektų stadijas, jose tas elementas taip pat suderinus su valstybėmis narėmis turės egzistuoti. Ir paskutinis dalykas - likščiolinės transporto prognozės, dėja buvo viršytos ir tai, kas Europos dar laukia, jeigu nesimsime jokių sprendimų, bus didelė katastrofa. Dėl to mums reikia E, bendradarbiauti, tai yra bendradarbiauti ne tik tai tarp atskirų generalinių direktoratų, bet ir e, tarp institucijų ir su valstybėmis narėmis. E, dėl darbo vietų kūrimo vienas dalykas yra konkrečių darbo vietų kūrimas, kitas dalykas yra tam tikrų vietų darbo, darbo regionų ir vietovių patrauklumo toms darbo vietoms kurti didinimas Mes negalime e, apsiripoti vien tik tai tokiais projektais, e, kurie e, sukuria papildomą pridėtinę vertę, ta prasme, kad keletui metų yra, atsiranda naujų darbo vietų, kurios po 3-4 metų išnyks. beyond uh, our time limits. And, uh, <clears throat> many of... Ačiū pirmininkė, laiko lieka nedaug Šioje įdomioje diskusijoje jau buvo atsakyta į kai kuriuos klausimus, tai padarė mano kolegos, aš nesikartosiu. Tiesiog aš norėčiau atsakyti pirmiausia į porą bendrų klausimų. Vieną iš jų pateikė Van de Kamp dėl privačios, privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės. Neaišku jam, ar e, ši partnerystė gali atnešti papildomos naudos. Aš manau priešingai, kadangi remiuosi neseniais, pavyzdž... neseniais pavyzdžiais ir pavyzdžiais iš ankstesnių projektų, ypač naudingas privatusis sektorius, jo investicijos gali būti naudingos, kai kalbama apie visą investicinį, projektų investicinį ciklą. Finansų. Finansavimas į instru, in, infrastruktūrą visada yra įdomi tema aptarinėti man kartu su studentais kai finansiniai ištekliai yra numatomi, tačiau priimama yra netinkama išvada. Tai yra nusprendžiama statyti kelius, tiesti geležinkelius ir tai nepasiteisina. Taigi, viskas priklauso nuo to, ar yra numatoma investavimo priemonė naudojant viešoje sektoriaus lėšas ar privataus sektoriaus lėšas. Taigi labai svarbu pasverti investicinius kaštus ir naudą. Pavyzdžiui, e, geležinkelio transporto paslaugos dažnai yra apskaičiuojamos valstybės mastu vyriausybės ir todėl privatus sektorius e, neinvestuos, jeigu akivaizdžiai bus matomos e, rinkos e, vertinimo klaidos. Tai yra pagrindinis aspektas susijęs su paskatomis investuoti ir žilė minėjo e, vieną iš pavyzdžių, aš pateiksiu papildomai šveicarišką modelį, kai investicijos yra nukreipiamos priimant politinius politinius sprendimus ir pasirinkant patį teisingiausią. Finansavimo susijimas yra įmanomas, kai yra įgyvendinami įvairūs projektai, kurių pagalba yra ieškoma sprendimų siekiant įveikti įvairiausias problemas. Tačiau viskas paklūsta rinkos jėgoms. Rinkos reguliavimas, e, teisės nuostatos turi užtikrinti geresnį rizikos vertinimą. Ir žinoma, nereikėtų aplinkiniais keliais leisti nukreipti šių investicijų į viešojo sektoriaus e, e, finansuojamus projektus. Jeigu bus leidžiama investuoti ilgalaikius projektus įgyvendinamus vienu metu, tai tuo met toksai investicijų nukreipimas į viešai sektorių būtų pateisinimas. Kaip ten bebūtų, mes turime apsvarsyti visus variantus ir e, atsižvelgti į laiko limitą. Dėkojame, baigiame aptarinėti šį darbuotojas klausimą. Dėkoju visiems trim pranešėjams už pasisakymus, dėkoju klaususiems ir dalyvavusiems diskusijoje. Kiti darbuotvarkės klausimai. Jų nėra. Norėčiau tik tai pranešti, kad kitas posėdis vyks kovo 16 dieną 15 val. Iki pasimatymo.